Okay, let's start, dear colleagues. I, sub I submit the following changes for your approval. The vote shall be postponed from... Balsavimas yra nukeliamas rugsėjo 15 dienai, pusė trijų. Rugsėjo 15 dieną jungtinis klausimas bus pratestas, jis vyks iki pirmos valandos Toliau dėl nacionalinių Romų integracijos strategijos 2015 metų yra nukeliamas kitam posėdžiui. Taip pat dėl automatinių mainų informacijos ir daktiloskopinių duomenų Švedijoje prezentacija bus e, be 15, toliau pusė šešių pranešimo projekto pristatymas buvo prijungtas prie kito punkto ir prasidės 5 valandą. Toliau 31 punktas ES ir JAV skėtinės sustarimas. Jis bus pristatytas nuo be 5 pusė 6 iki 6 valandos. O neįlinis koordinatorių posėdis prasidės 6 valandą ir jis bus netransliuojamas. Tai bus uždaras posėdis. Jeigu niekas neprieštaraus, darbo tvarkė galime tvirtinti. brangus kolegos, noriu pasakyti, kad nebus verčiama į gėlų kalbą šiandienos posėdėje ir kroatų kalba taip pat nebus verčiama. Toliau koordinatorių rekomendacijos, pranešėjų skirimas. Ponas Timotis Kirkhopas iš EKR yra skiriamas pranešėjų pranešimui dėl prieigos prie konsultacijų e, dėl vizos informacijos sistemos, e, kurias su, ta sistema sudaro parengę valstybių narių atitinkamos institucijos ir Europolas, prevencijos, dete, nustatymo ir teroristinių išpolių tyrimo tikslais. Toliau ponė Monika Flasikova Benova yra skiriama pranešėja trims pranešimams. Automatiniai duomenų e, mainai dėl daktiloskopinių duomenų Švedijoje, toliau automatiniai duomenų mainai keičiantis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje ir taip pat dėl automatinių duomenų e, mainų keičiantis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje koordinatorių rekomendacijos ir jų siūlomi asmenys yra įtraukti į posėdžio dokumentus. Ar komitetas gali pritarti koordinatorių rekomendacijoms? Dėkui. Patvirtinsime e, sausio 8, vasario 5, vasario 24 dienos ir vasario 26 dienos posėdžių protokolus, jeigu niekas jam neprieštarauja. Tuomet protokolai patvirtinti. Toliau, ketvirtasis, penktasis, šeštasis, septintasis darbo tvarkės punktai. Gerbiami kolegos. Kiti mūsų darbo tvarkės punktai yra tarybos ir komisijos e, pranešimų pristatymai. Tai yra keturi neteisėkuros pasiūlymai, jie yra skirti naujoms psichoaktyvioms medžiagoms ir joms e, kontroliuoti skirtoms mm, priemonėms. Galima siūlyti pakeitimus per tris mėnesius. Laikotarpis, šis laikas baigsis spalio 7 dieną. Šitas klausimas yra labai skubus Todėl Libė koordinatoriai nusprendė rugsėjo 7 dienos posėdėje dirbti vien tik tai anglų kalba. Dabar suteiksiu žodį tarybai ir komisijai, kad pristatytų visus keturis pasiūlymus. O po to suteiksiu žodį pranešėjams pristatyti pranešimus. Ponas Matijų Kover, Luksemburgo pirmininkaujančios valstybės vardu. Dėkui, gerbiami Europos parlamento nariai. 2015 m. balandžio 16 dieno, 16 dieną Teisingumo teismas nusprendė, kad taryba turėtų konsultuoti su Europos parlamentu prieš patvirtinamą sprendimą uždrausti naujas psichoaktyves medžiagas pagal tarybos sprendimą numeris 25387. Mes turime elgtis pagal naują procedūrą, kurią nustatė Teisingumo teismas ir dėl to e, narkotikų klausimų darbo grupė pristatė jums savo sprendimo projektus, jie buvo pristatyti prieš keletą savaičių į keletą komitetų ir reikalinga su jumis pasikonsultuoti prieš jos patvirtinant taryboje. Kaip jūs žinote, pagrindinis tikslas yra kontroliuoti e, tam tikras, e, tai yra pritvirtinti priemonės, kurios būtų skirtos kontroliuoti psichoktyvioms medžiagoms. Tai yra nelegalios medžiagos Ir jūs taip pat žinote, kad tos medžiagos yra tokios, kurios e, sukelia labai panašius poveikius nu, vartotojams kaip ir nelegalus narkotikai. Ir rizika, kurią sukelia tokios medžiagos, nėra žinoma ir todėl ji yra dar didesnė, nes nėra iki galo ištirta. Ir labai trumpai norėčiau paminėti, kokią žalą daro kiekviena ši medžiaga, kurią siūlome uždrausti. Naudosiu trumpinius Nes pilni pavadinimai labai sudėtingi. Dėl pirmos psichoktyvios medžiagos, kurią ketiname kontroliuoti, tai yra 4MD, buvo užregistruotas 21 mirties atvejis, ši medžiaga neturi jokios medicinės naudos. Antroji naujoji psichoktyvi medžiaga, tai yra 525i, ji yra siejama su 24 mirties atvejais ir vėlgi ji neturi jokios medicinės naudos nauji, nauja psichoaktyvi medžiaga, trečioji medžiaga, kuriai yra planuojama patvirtinti kontrolės priemonės 35IN tai DOM ir taip pat AH2721 MPD, MDPV, jos taip pat rasėjamos su E, daug mirčių atvejų, taip pat 525 atvejai, kai buvo apsinuodyta tokiomis medžiagomis, buvo užfiksuota. Ir MDPV yra draudžiama bent aštuoniuose valstybėse narėse. Dėl ketvirtosios psichoaktyvios medžiagos, kurią ketiname kontroliuoti, pagal 2005 metų 387 sprendimą, reikėtų pasakyti, kad medžiaga 4.4 DMAR yra siejama bent jau su 31 mirties atveju trijose valstybėse narėse, o kita medžiaga MT45 yra siejama su 28 mirties atvejais visoje Europos Sąjungoje. Norėčiau pabrėžti, kad visos psichoaktyvios medžiagos, kurias ketiname kontroliuoti pagal šį sprendimo projektą, jeigu tos e, priemonės būtų uždrau, e, įgyvendintos, e, būtų labai naudinga visuomenė, nes jeigu tai nebus padaryta, visuomenė iškils grėsmė. E MCDDA e, atliko tyrim, poveikio vertinimą, kurio išvados yra teigiama, kad e, iš tiesų verta šias psichoktyves medžiagas kontroliuoti visoje ES pagal tarybos sprendimą numeris 2005 brūkšnys 387. Taryba yra įsitikinusi, kad Europos parlamentas taip pat laikosi tokios pačios nuomonės, kad šios minėtos keturios psichoktyvios medžiagos turėtų būti kontroliuojamos įgyvenant vienodas priemonės Europos Sąjungoje ir tas priemonės reikėtų patvirtinti kaip galima greičiau. Dėkui. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Mata, on behalf of the committee. Ačiū. Dabar komisijos vardu ponia Mata. Dėkui, gerbiami parlamento nariai. norėčiau pakomentuoti keletą aspektų, kad papildyčiau Luxemburgo pirmininkaujančią šiuo metu ES pristatymą ir paaiškinti, kodėl komisija e, dar kartą siūlo uždrausti šias aštuonias medžiagas. E, šios medžiagos yra sukėlę nemažai apsinuodėjimų ir mirčių atvejų valstybėse narėse, tai yra jos labai yra naudingos. Taip pat jos gali paplisti Europos Sąjungoje ir, daug, ir daugeliu atveju jos yra siūlomos, pardavinėjimos kaip narkotikų e, alternatyva, jos platinamos gatvėse bei internetu. Nei viena iš šių medžiagų, kaip žinome, E, nėra panaudojama medicinoje. Todėl e, komisijos pasiūlymas dėl, nu, dėl cheminių medžiagų papildomos kontrolės e, remiantis 2005-117 sprendimu ir remiantis medicininių medžiagų agentūros išvadomis, komisija kaip ir anksčiau, taip ir dabar mano, E, kad yra pagrindo visoje Europos Sąjungoje uždrausti šias medžiagas. Visų pirma, dėl to, kad jos yra nauding, nuodingos ir dėl to, kad jos yra panašios į kontroliuojamas cheminės medžiagas. Taip pat dėl šių aštuonių medžiagų keliamos grėsmės manome, kad reikia nedėlsant e, imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū. Toliau pranešėjas Myš. Mi, Mi, Michael Boni, kuris yra dviejų e, pranešimų rengėjas 2013-0021 ir 2014-0340. Prašau. Ačiū kolegos. Norėčiau trumpai pristatyti du pranešimus dėl tarybos sprendimo įgyvendinimo. Jie liečia tris cheminės medžiagas ir siūlymus kontroliuoti tas cheminės medžiagas. Abiem atvejais e, su parlamentu konsultuojamas iš šiuo klausimu, kaip jau buvo pasakyta. Pirmasis sprendimas 2014-0370 e, siūlo e, pradėti dviejų medžiagų kontrolę. Perskaitysiu tų medžiagų pavadinimus 4.4 DMA ir NT 5, 4, 5, 4, 5. Šias medžiagas įvertino medicinių medžiagų agentūros mokslinis komitetas. Dėl 4D ir taip pat 4.4 DMR medžiagos e, e, ataskaita buvo pristatyta parlamente. Taip pat buvo nusatyta, kad šiai medžiagai negalioja iš ankstyvo perspėjimo sistema. E, taip pat e, buvo fiksuotos mirtis nuo tos medžiagos 2000, e, nuo 2014 metų birželio mėnesio. Ta, tos medžiagos nėra panaudojamas veterinariniams ar, arba žmonių gydimo tikslams. Antroji medžiaga, kurios kontrolę siūloma numatyti, tai yra MT45. E, pranešimas, ataskaita apie šią medžiagą buvo pristatyta 2014 e, spalio mėnesį ir nuo šios medžiagos mirė 28 žmonės 2014, 2014 lapkričio e, Liepos mėnesiais. E, taip pat ši medžiaga nenaudojama veterinarijoje Europos Sąjungoje ir nė viena iš šių medžiagų nėra įtrauktos į jungtinių tautų tų e, kontroliuojamų medžiagų sąrašą pagal Junktinių tautų narkotinių medžiagų konvenciją bei psichotropinių medžiagų konvenciją. Šiuo metu e, atliekamas šios medžiagos vertinimas, tačiau jungtinės tautos jos įvertinimo dar nepateikė ir toks įvertinimas taip pat nėra numatytas, o būtent tai yra sąlyga, kad būtų numatytas medžiagos e, kontroliavimas ES sistemoje. Kadangi abi medžiagos e, įrodė savo nuodingumą, kaip vertina tokios yra medicininių medžiagų agentūros išvados, siūlau tary, tokį tarybo, pri, pritarti tarybos sprendimui dėl šios medžiagos. Kyla klausimas, kodėl mes įmamės veikti taip lietai. Mamas veiksmų taip lietai praėjus vieneriems metams nuo to momento, kai sužinojame e, apie šių medžiagų neigiamą poveikį. Turėtume nepamiršti, kad rengiame ir naują sistemą, kuri leis laikinai uždrausti šias medžiagas. Tai yra medžiagos bus uždraukto, uždraustos rinkose, kai tik tai bus parengtas preliminarus jų poveikio vertinimas. Tai reiškia, kad jos kad uždraudžiama jas tiekti į rinką daug anksčiau nei pateikiamas galutinis įvertinimas. Parlamentas poziciją šiuo klausimu e, patvirtino 2014 balandį, tačiau taryba kol kas dar dirba šiuo klausimu ir konkrečių rezultatų nepasiekė. Ir todėl aš teikiu tokį prašymą e, pirmininkaujančiam Luksemburgui, e, kad darbas šiuo klausimu paspartėtų. Mes žinome, kad problema didėja, nes išrandama vis daugiau naujų medžiagų ir jos pasiglemžia vis daugiau naujų aukų. O Europoje net nėra staigių, e, staigaus reagavimo galimybių atsiradus tokioms naujoms cheminėms medžiagoms. Antras pranešimas, kurį noriu Jums pristatyti šiandien, e, yra skirtas e, sprendimui dėl kontrolės priemonių įgyvendinimo, dėl ir konsultacijos procedūros Tai yra 2013-0021 sprendimas. E, ataskaita pasakė 2012 metais e, buvo e, fiksuota nelaimingų atvejų net 21 valstybėje narėje. Ši medžiaga yra labai toksiška Ir e, surinkta informacija skleidžia, kad jos e, keliama rizika yra dar didesnė, kai ji vartojama draugė su kitomis medžiagomis. Vėlgi, ji nėra panaudojama veterinariniais ar žmonių gydimo tikslais ES. Kaip ir kitos medžiagos, ji, ji dabar nėra vertinama, jos vertinimo procesas jungtinėse tautose neprasidėjo dar. Ir šis sprendimas pakeičia tarybos 2014 sprendimą 129, kurį ES teisingumo teismas anuliavo 2015 balandžio 16. Šio atvejo pagrindiniai aspektai yra tai, kad taryba turi pasitarti su parlamentu prieš priimdama sprendimą ir prieš pateikdama naujas prieš įtraukdama e, į kontroliavimo medžiagų sąrašą naujas psichotropinės medžiagas ir dabar galiojantis sprendimas e, galios kol, e, tol, kol įsigalios naujas sprendimas, tai yra saugus sprendimas, kadangi medžiagai kontrolės priemonės jau taikomos, aš siūlau pri, pritarti pasiūlyto sprendimo projektui, kad būtų ištikrinta tos medžiagos kontrolė. Ačiū ir dar kartą raginu pritarti šiems sprendimams. Ačiū, dėkoju komisijai ir tarybai už bendradarbiavimą. Thank you. Uh, ačiū. O dabar pan, žodis ponė Tereza Hemenez Bekeril Barrio. Prašome žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai ir ponai Boniai už bendradarbiavimą, už, už darbą. Išklausėme pono ponė pasisakymą ir dabar nereikia pabrėžti jau man, kiek parlamentai svarbu, mm, kad mes informuotume tarybą apie naujas psichotropinės medžiagas. Ir aš nesiūlau e, pakeitimų ir žinia ir aišku, šitos medžiagos turi būti kontroliuojamas visoje Europos Sąjungoje, kadangi tai užkirs kelią taikyti kliūtis įgyvendinti į įsatymus tarp valstybinio lygmenį, policijai bendradarbiauti ir padės saugoti vartotojus nuo pavojų, nuo rizikos, kuri kyla vartojant tokias medžiagas. Mm, pirmas, pirmasis pranešimas, aš kalbu 251 NP OM, o antrasis AH7921 trečiasis MDPV. Trijose valstybėse narėse e, keturios mirtis yra susijusios su e, 251MP nu, e, OM e, EM ir buvo stiprus apsinuodijimai. E, ir po taip pat 34 nemirtini apsinuodimai buvo registruoti. Jeigu šitos medžiagos yra prieinamos, tai vartojimas gali padidėti ir taip pat gali būti naujų pavojų. Dešimt valstybės narės ir Norvegija e, informuoja ENSC, e informuoja apie naujas mirtis ir kai dėl A79 sunku nustatyti fizinius rezultatus, bet pagal pranešimus 729 poveikis yra panašus į klasikinio pioidų poveikį. Tai yra palaidavimas ir kai H4 MPDV, tai panašu į kokaino ir metamfetamino poveikį, tik tai yra jis stipresnis ir ilgiau trunkantis. 2009 mm, metų vasario e, rugsėjo mėnesį nuo to laiko 180 mečių buvo registruota Europos Sąjungoje. Ir mm, tai yra susiję e, su to, kad šitos medžiagos yra labai nuodingos ir tai gali sukelti takihardiją, hipotermiją ir drebulį, tarp be kitų simptomų. Kitos valstybės narės e, praneša, kad juose irgi yra identifikuota šitas medžiagos ir informavo Europol apie tai. Tai potencialiai pavojingos e, medžiagos ES piliečiams ir aš skatinčiau visą komitetą pritarti, pritarti tarybos priemonėms, išplėsti kontrolės priemonės šitoms medžiagoms. Ir pakeitimų patikimo data yra rugsėjo 17 diena, balsuojama 22 diena ir plenarinė sesija bus balsuojama spalio pabaigoje. Aš tikrai esu labai susirūpinusi dėl situacijos kaip šitas psichotropinės medžiagos yra reglamentuojamas. Ir manau, kad ponas Boni man pritars. Mes apie tai kalbėjome parlamente praėjusiais metais, bet reikėtų griežtesnės sistemos mm ir turėtų būti taikomas toks pat mechanizmas, kuris leis valstybėms tariems dirbti kartu, kad naujos pavojingos psichotropinės medžiagos būtų uždraustos greičiau ir veiksmingiau. Skatinčiau tarybą greitinti diskusijas tarp valstybių narių, e, kad būtų nuspręsta dėl teisinio pagrindo. Ir vis mes atstovaujam visus Europos Sąjungos piliečius ir reikia, kad visos pavojingos medžiagos būtų kuo greičiau išdraustas Europos Sąjungoje, kad būtų sumažintas įvartojimas. For... Dėkoju. O dabar šešėliniai pranešėjai galėtų pasisakyti, ar jūs norėtumėte dalyvauti šiuose diskusijose. Atrodo, kad ne. Galbūt komisijos atstovas? Ne, ponios Stevens prašo žodžio. Oké, okay, dank u wel, voorzitter. En collega's? Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti visus, visiems šešėliminėms pranešėjams, parengus puikų dokumentą ir pateikus pasiūlymus. Na, neturiu daug ką papildyti. Mano frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti Jums už puikų darbą ir pažiūrėsime, kaip galime bendradarbiauti ateityje. Ačiū. Thanks. E. Dėkuoju. Norėčiau paminėti, kad e, tas E, pateikimus anglų kalba galima pateikti į e, rugsės 17 dienos vidurdienio. Ir balsavimas bus lybės komitete 22 rugsėjo, o balsavimas plenarnėje sesijoje bus e, spalio mėnesį, penk, vėliausiai iki spalio 7 dienos. O dabar norėčiau kreiptis į tarybą ir komisiją, jūsų, jų atstovus, ar kas nors norėtų apibendrinti. Atrodo, kad ne. Ir dabar mes periname prie kitos dalies, e, kito darbo tvarkės punkto. Ir dabar e, ponas Gabriel APP turėtų pristatyti e, pasiūlymus dėl trum, trumpalaikio, mm, dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. E, trys, karib, penkios karibų valstybės, trys Azijos, mm, Azijos ir taip pat e, Jungtinė Arabų Emiratai. Ir dabar norėčiau, kad būtų patikta, būtų pristatytas tas dokumentas dėl bevizio režimo, kai ES piliečiai keliauja iš tas šalyse arba šių piliečių, pilie, šių valstybių piliečiai keliauja Europos Sąjungoje ir užtrunka čia laikotarpį iki 90 dienų. Diskusijos prasidėjo 2014 metų pabaigoje ir 2015 metų gegužės mėnesį buvo pasirašytas susitarimas ir buvo e, patiktos pastabos tarybai ir pirmiausia, aš norėčiau sutikti žodį ponui Gabriel, o paskui bus žodis sutiktas širnės pranešėjams. Taigi, ponė Gabriel, prašom. Gabriel, yes, you have a floor. Pone Gabriel, prašom žodis jums. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais m'excuser pour mon léger. Dėkuoju, aš labai atsiprašau, kad truputėlį vėluoju, gerbimi kolegos, man čia nelabai malonu pristatyti jums e, naują pranešimą ir tai yra susijęs su sutarimais dėl bevizio režimo, tai yra sutarimas su Dominika, Vanuatu, e, Trinidado Tobago, Samoa, Grenada, Rytų Timoras, e, Santusi. Tai yra valstybės e, narės, kuris perkeltas iš neigiamo į teigiamą sąrašą. Taigi, pakeistas, pakeistas reglamentas ir Europos komisija e, vykdė dišalės diskusiją su šiomis valstybėmis tarėmis ir norėjo pa, panaikinti sutartį dėl bevizio režimo, kur dabar, kuris dabar šitas režimas yra taikomas laikinu, laikinai. Ir dabar noriu pasakyti, kad e, šit ta procedūra neleidžia pateikti pakeitimus ir čia galima tik tai arba pritarti, arba atmesti starimo projektus ir mes e, galim pasisakyti dėl kiekvieno sustarimo atskirai. Pirmiausia, e, paaiškinimas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį dviejų, po, dviejų po klausimus, to kokia yra pridėtinė vertė dėl šitų sustarimų dėl bevizio režimo ir toliau parlamento vaidmuo. E, užbaigiant šitos sustarimus. Pirmiausia, pirmiausia bendro pridėtinė vertė. E, aš norėčiau pasakyti štai ką. Tai yra simbolinė vertė ir politinė vertė šių sustarimų. Tai mm, padės pagilinti e, ryšius tarp ES iš šių devinių šalių, bet tai taip pat yra papildoma priemonė sustiprinti politinį dialogą, įskaitant ir dialogą dėl pagrindinių vertybių žmonės teisų. Dėl Junktinių Arabų Emiratų e, sustarimas jau leidžia įkurti techninę darbo grupę dėl žmogaus teisų. Ir šio streamų kontekste mes turėsim papildomą progą uh, E, tęsti mūsų politinį dialogą su ECB, ECR šalimis, o šis klausimas yra prioritetas Europos Sąjungui. Pavyzdžiui, e, meties bausmės uždraudimas ir taip pat įgėbės vyrų moterų. Toliau tai bus galimybė tverti ir, ir ekonominės galimybės ir Europos Sąjungoje, trečiosiam šalims ir e, tai padės palengvinti kelionės ir investuotojams, ir darbdaviams, aš norėčiau pabrėžti, kad nėra saugumo e, rizikos Europos Sąjungai visom šiom šalims e, at, labai mažai atsakyta vizų, nesuteikta vizų trumpalaikiam e, buvimui ir tikrai nebuvo pažeidimų per pastarosius keletą metų. Dėl Trinidado ir Tobago labai visi gavo, prašusiai gavo visas pagal sus, atitinkamus susitarimus. Toliau, dėl parlamento vaidmens. Aš manau, kad tai yra klausimas, kuriams labai svarbus, ne vien tik tai man, bet visiems kolegoms, kurie yra lybė e, frakcijos nariai. Tai mums leidžia patikti visą eilę pastabų. Aš jau apie jas daug kartų esu pasisakysi ir e, šiandien aš e, dėkoju komisijai, kad mes tikrai turim galimybę atsakyti į klausimus e, taip, kaip tai būtų naudinga mums. Pirmiausia, e, pareiga nuolat importuoti, informuoti parlamentą dėl e, darybų eigos ir sudaryti dišalius susitarimus. Ypač, kai Čia aš norėčiau pasakyti atsakymą, pateikti atsakymą komisijos klausimą, rašytinį klausimą, kurį jums buvo užduotas ir kuris paliečia šitos aspektus. Pranešime aš taip pat nori, noriu pabrėžti, kaip svarbu ir įsigaliuoju šitiems susidarimams laikytis tų kriterijų, kurie yra pateikti dokumentuose, tai yra žmogus, pagarba žmogus teisės, pagarba žmogus teisėms ir e, E, lygybė visų piliečių nepriklausomai nuo jų tautybės. Ir aš taip pat norėčiau pasmerkti e, tokias, tokias pozicijas, kad yra pasirašomi susitarimai nepritarus Europos parlamentui, kadangi man atrodo, kad tikrai dabar reikia taikyti kitą praktiką ir ginti piliečių interesus. Jeigu parlamentas yra dalyvauja dėrybose, kaip aš anksčiau minėjau, tai aš tikrai esu įsitikinusi, kad mes galėtume taikyti sustarimus mm, ir neriboti parlamento galių šitoje srityje. Taigi, čia aš labai norėčiau tą dalyką pabrėžti ir baigiant aš norėčiau padėkoti sekretariatui ir norėčiau padėkoti kolegoms ir ypač šešėtiniams pranešėjams už jų indėlį Ir tiek norėjau pasakyti, norėčiau dar ir prašyti, kad kuo greičiau patvirtintume šitos devynis susitarimus, tie, kurie bus naudingi tiek ES piliečiams ir tiek šių šalių piliečiams. Ačiū uždėmesi. Thank you very much. Ačiū. Dabar laikas šešėliams pranešėjams. Bet prieš tai žodis komisijos atstovams. Ar, ka, ar taryba, ar komisija? Komisija. Prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš ką tik atėjau, taigi než, neišgirdau, ką pasakė ponė Gabriel, bet perskaičiau pranešimus ir noriu pasveikinti juos jie tikrai labai teigiami. Taigi mes labai laukiame Europos parlamento pritarimo šiems visos panaikinimo sustarimams. Aš žinau, kad jie pastebėjo nuostatų taikymą nuo pasirašymo dienos ir čia norėčiau pasakyti, kad mes čia tiesiog laikomės precedento. Buvo taip anksčiau daroma ir kitų susitarimų atveju 2009 metais, pavyzdžiui. Ir mes informavome šį komitetą. Mano generalinis, generalinis direktorato vadovas išsiuntė šių metų kovo mėnesį laišką jūsų komitetui, kur buvo informuojama, kad tokie susitarimai įsigalios nuo pasirašymo dienos. Žinau, kad galbūt keistai atrodo, kad Europos parlamentas turi duoti sutikimą susitarimui, kuris jau yra taikomas, bet tai vėlgi yra precedentas, kur mes esame taip elgėsi ir anksčiau. Ir čia norėčiau pridurti, kad be abejo tie susitarimai nėra nei kiek kontroversiški, yra visiškai standartiniai, įprastiniai susitarimai ir todėl labai daug giliai į juos gilintis nėra reikalo. Ir be abejo, Europos parlamentas jau yra davęs savo sutikimą perkelti šias visas valstybės į teigiamą, vadinamą į vizų sąrašą. Taigi aš manau, kad sustarimų taikymas nuo pasirašymo dienos turėtų būti gyvendamas lengvai ir nekelti per daug sunkumų. Noriu padėkoti ponė Gabriel už labai teigiamus pranešimus Mes ateityje vėl grįšime pas Jūs ir pristatysime Jums kitus būsimus vizos, vizų panaikinimo e, susitarimus, dėl kurių jau yra deramasi dabar ir greičiausiai Jūs apie tolesnius poslikius informuosime šiais metais, truputį vėliau. Dėkuoju. Pirmininkančios valstybės atstovai neprašė žodžio. Galbūt yra šešėlio pranešėjų norinčių pasisakyti. Taip. Pone Stevens. Taip, labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už visą darbą, kurį jį dėjo. Iš esmės, šios sustarimus reikėtų vertinti kaip galimybę padrasinti visus, išlaikyti kontaktą su tomis valstybėmis ir kadangi išauks turistų skaičiai, turėtų sustiprėti ir tarpusavę ryšį tarp ES ir šių valstybių, įskaitant ir verslo ryšius. Dėl šių susitarimų šių valstybių piliečiams taps lengviau, ypatingai tiems, kurie dažnai keliauja ES, jiems taps lengviau gauti trumpalaikę vizą, leidžiančią jiems atvykti į ES ir judėti jos viduje. Sutinku su pranešėja, dėl to, kad nei vienas iš būsimų susitarimų nekelia grėsmės Šengeno zonai ar nekelia pavojus e, jai, kalbant apie Junktinius Arabų Emiratus, mes labai tikimės, kad šis susitarimas paskatins bendradarbiavimą kovojant su terorizmu, prekyba žmonėmis ir klimato kaita. Ir Taip pat Jungtiniai Arabų Emiratai jausis raginami toliau gerinti situaciją žmogaus teisų, saviriškos laisvės ir panašiose srityse. Ir nekantrai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su visais jumis. Dėkui. Ačiū, ponė Kiliar. Ačiū. Um, ką tik atėjau į posėdį, atsiprašau dėl to, bet aš taip pat norėčiau pasveikinti Mariją su jos darbu nuveiktu, e, kuris yra labai svarbus ir kuris buvo labai išsamus. Ir e, pasidžiaugti tuo, kad jis sėkmingai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Žinoma, aš noriu pritarti jos pasirinktam požiūriui rengiančios pranešimus. Ir norėčiau pabrėžti keletą aspektų. Trumpai. Mm, įdomius dalykus, kuria, kuriuos paminėjo ir ponė Stevens. Man atrodo, kad tokio tipo susitarimai visų pirma pasitarnauja judumo užtikrinimui, taip pat tai svarbu ekonominių paužiūrių, taip pat humanitarinių aspektų, plėtojant kultūrinius žmonių ryšius. E, tai taip pat padeda mm, skatinti ir stiprinti santykius tarp žmonių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad parlamentas turi turėti galimybę domėtis, kaip tie susitarimai yra įgyvendinami. Nesusidaro įspūdis, kad mes tik tai priimame, rengiame tos pranešimus, jas priimame ir paskui negauname e, informacijos apie jį tolesnę e, darbų eigą. Bent jau mano frakcija dažnai reiškiama tokia nuomonė. Galima tik išreikšti apgalėstavimą dėl to, kad parlamentas e, gali e, daryti kokią nors įtaką tik tai tada, kai tie e, susitarimai įsigalioja. Taigi mums reikia daugiau informacijos ateityje apie tai. Taip pat norėčiau akcentuoti būtinybę taikyti apipusiškumo mechanizmą. Negaliu E, bendrai viskam pritardama nepastebėti, kad yra kai kurių aspektų, pavyzdžiui, e, atskleidžiančių, kad Junktiniai Arabų Emiratai e, bandydami prisitaikyti prie ES taikomų reikalavimų, yra, na, švelniai tariant, dar gana toli nuo žmogaus teisų užtikrinimo, moterų teisų užtikrinimo ir ypač žodžio laisvės užtikrinimo. Norėčiau dar kartą e, išreikšti paramą e, šiam darbui, bet taip pat ir e, išreikšti apgalėsavimą dėl to, kaip tas darbas yra vykdomas. Noriu paklausti, ponios Gabriela, ar norėtumėte atsakyti, sureaguoti, dar kartą pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti šešėlėms pranešėjams ir kolegiai Stevens Taip pat kom, komisijai. Ir turiu dar kartą pasakyti, kad e, buvo nuspręsta e, pasirinkti kitokį metodą. Aš tikiuosi, kad tai liks precedentų. Taip pat noriu padėkoti šešėliniai pranešėjai, man ponė Gijom. E, ir taip pat pas, pakartoti, kad parlamento tikslas nėra e, kelti, kurti kliūtis. Mūsų tikslas dirbti per, ir e, išspręsti visus klausimus per kiek įmanoma trumpiausią laiką, laikantis sutarčių ir taip pat parlamentas nori, kad jam būtų suteikta informacija, kurią jis turi teisę ir mes taip pat pageidautume papildomos informacijos apie tai, kaip viskas vyksta su kitomis šalimis. Kaip žinome, 19 valstybių, kiek žinau, yra tame sąraše, taip pat ir Peru ir Kolumbija. Kolumbiją, mes nenorime atsidurti, kad jos atsidurtų tokioje pačioje situacijoje kaip devynios valstybės, kurių padėtį šiandien svarstame. Noriu dar kartą padėkoti kolegoms ir komisijai už bendradarbiavimą ir pasakyti, kad mes lauksime e, informacijos, kuri būtų teikiama labiau re, e, na, reguliaresnių pagrindų. Ačiū. Dėkoju, kolegos. Noriu Jūs informuoti, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 21 dienos 12 valandos. Bus taikoma pritarimos procedūra, todėl bus priimami tik tai procedūriniai pakeitimai. Dėkoju. Okay. We can start. <laughs> okay. We're just waiting for you. Mes kaip tik jūsų laukiame. Gerbėjai kolegos, dabar perėsime prie vizų paketo. Pradėsime nuo vizų kodekso, o kai apsikeisime nuomonėmis apie šį pranešimą, toliau diskutuosime apie turistinės vizas. Pone Lopis Aguilar, žodis Jums. Presidenta, creo que íbamos adelantado por. Dėkoju, pirmininkė. Na, puikiai laikomės tvarkaraščio, netgi užskubėjome šiek tiek, kas labai retai pasitaiko Libe komitete. Gerai, kad spėjau laiku ateiti, kad galėčiau pristatyti pranešimo projektą. Šis projektas yra skirtas vizų kodekso peržiūrėtai versijai. Jau du mėnesius dirbame su šiuo naujuoju dokumentu. Taip pat nagrinėjome ir turistinės vizas. Šiandieną bus pristatyti posėgiai ten, nes e, abi, abu šie dokumentai sudaro vadinamąjį vizų paketą. Noriu padėkoti sekretoriatui, kaip paprastai, jie puikiai atliko savo darbą. Taip pat noriu padėkoti Taniai Fajon iš mano frakcijos. Ji taip pat dirbo prie šių dokumentų o aš jums pristatysiu pranešimą. Pranešimas yra labai intensyvaus darbo rezultatas. Bandėme atspindėti visų šešėlių pranešėjų indėlį ir taip pat visų kolegų pakeitimus. Taip pat yra parengtas e, darbinis salės dokumentas ir buvo surengtas klausimas, kurio metu ketiname pristatyti kriterijus, kuriais vadovavosi komitetas. Taip pat vyko sektoriniai susitikimai su NVO, įvairiausiamis interesuotomis pusėmis, interesų grupėmis, kurios be abejo turi visiškai teisėtus interesus, nes jos bus paliečiamos komisijos siūlomų pakeitimų. Mes susitikome ir su profesoriais e, iš humanitarinių mokslų srities, kurie specializuojasi e, žmonių judėjimo laisvės užtikrinimo srityje ir panašiai. Tai yra bendrijų teisės aktas, kuris bus taikomas ir yra taikomas ES valstybės ir taip pat jų konsulatuose už ES ribų. Ir mes dėl to manėme, kad buvo labai svarbu surenkti faktų išsiaiškinimo misijas į įvairius konsulatus, kurių metu būtų galima pažiūrėti, kaip ES vizų sistema veikia praktiškai. Ir tai mums padėjo parengti pranešimo projektą ir taip pat darbinį dokumentą. Apie darbinį dokumentą jau esu kalbėjęs anksčiau, bet dar noriu pasakyti, kad jame miniu, kad Europos komisijos pagrindinis požiūris mums yra priimtinas. Jis yra būtent toks, kad vizų išdavimas turėtų tapti paprastesnis ir tai būtų galima pasiekti atnaujinant ES vizų kodeksą. Taip pat, atnaujinant, būtų stengiamasi kovoti su tomis klaidomis, kurios vis pasitaikydavo anksčiau ir būtų tokiu būdu išnaudojama visa, visas vizų kodekso potencialas, stengiantis palengvinti judėjimą žmonių tarp ES ir likusio pasaulio, nes ES ir likęs pasaulis vis labiau tampa vienas nuo kito priklausomi. Todėl mes manome, kad labai svarbu yra laikytis, kai galima aukštesnių normų kalbant apie visuomenės tvarką, saugumą, migraciją. Tačiau kartu yra labai svarbu užtikrinti, kad padėtume teisėtai keliaujantiems asmenims. Taigi, bandymas palengvinti vizų išdavimo procedūrą yra visiškai teisėtas tikslas. Tam reikėtų suvienodinti vizų išdavimo procedūrą. Būtent todėl mes manome, kad nėra būtina, kreipiantis dėl vizos, pačiam dalyvauti fiziškai. Tiesiog reikėtų pateikti visus dokumentus, kurie turėtų būti nurodyti išsameme sąraše. Ir tada tie dokumentai būtų išnagrinėjami ir pateikiamas atsakymas. Tam reikėtų pereiti prie elektroninių procedūrų, išduodant vizas. Toliau dėl saugumo. Aš čia noriu, kad mane visi suprastų visiškai teisingai. Visų uždavimų palengvinimas nereiškia, kad būtų atlaisvinti saugumo kriterijai. Labai dažnai pati procedūra yra labai smulkmeniška ir dabar visą tai trukdo sklandžiai išduoti vizas. Čia tikrai mm, negalima išvelgti jokių grėsmių saugumui. Mes čia kalbame apie pačią procedūrą, kuri taikoma išduodant vizas. Žiūrime į paraiškos pateikimo etapą ir vizos išdavimo etapą. Visą tai labai svarbu turėti galvoje. Ir dar norėčiau pakomentuoti keletą pakeitimų, kuriuos pats pateikiau ir kuriuos bandžiau inkorporuoti į pranešimą, kuriame kalbama apie tai, kaip atrodo naujasis vizų kodeksas. Visų pirma, kai kurie pakeitimai kalbėjo apie tai, kad reikėtų atnaujinti pačią procedūrą, ją modernizuoti, kitaip sakant, e, parengti elektroninę galimybę pateikti dokumentus ir užpildyti dokumentus elektroniškai, kad nereikėtų e, įvairiausių formų, formų pildyti ranka. Konsulatai turėtų turėti galimybę išduoti elektroninius dokumentus. Toliau šeštame A straipsnėje, kur yra kalbama apie laiko terminus. Manau, čia reikėtų perėti nuo šešių mėnesių prie devinių kadangi kelionės yra paprastai planuojamos gana iš anksto ir yra pigiau pirkti bilietus iš anksto. Taigi, dėl to, manau, būtų logiška pakeisti dabartinį laikotarpį. Toliau daugkartiniai važiavimo vizos. Jų turėtų būti išduodama daugiau. Aš manau, kad tai yra labai patogu ir pareiškėjams, ir konsulatams išduodantiems vizas. Ir todėl, manau, reikėtų išplėsti vizų informacijos sistemos taikymą. Ir turėtų būti išduodama daugiau e, daugkartinio įvažiavimo vizų patikimiems keliautojams, kurie yra tokiais nurodyti vizų informacijos sistemoje nes pagal apibrėžtį tai yra asmenys, kurie yra gavę dvi vizas ir pasinaudojo jomis deramai per paskutinius pusantrų metų. Ir dar norėčiau pasisakyti apie gana specifinį dalyką. Tai yra vadinamosios humanitarinės vizos. Tokia galimybė yra nepakankama, turint omenyje, kiek daug pabėgėlių kreipiasi dėl prieglopščio ir prašymų išvykti. Bet yra dar viena galimybė, į kurią, manau, galėtume įsigilinti, jeigu norime suteikti saugų ir teisėtą e, prieimą prie Šengeno zonos tiems žmonėms, kurie bėga nuo karo ant konfliktų. Taigi tai yra tokia galimybė, į kurią reikėtų įsigilinti ir ji turėtų būti teisiškai pagrista ir patikima, bet manau, kad mūsų komitetas turėtų skatinti išduoti tokias vizas, turint omenyje, kokie didžiuliai srautai plūsta į Europos Sąjungą ir kad nėra kitų geresnių instrumentų, kuriais galėtume pasinaudoti. Taigi mes, kaip įstatymų prieimėjai, turėtume taip elgtis. Dabar yra tinkamiausias laikas pagalvoti apie humanitarinę vizą. Jeigu to nepadarysime dabar, tai kuomet tada? Nes mes, būdami viena iš teisės aktus priimančių institucijų, turim pasinaudoti šitą teisę. Ir tokia viza suteiktų teisėtą įvažiavimą į ES tiems žmonėms, kurie bėga iš karo draskomų vietovių. Būtent todėl praėjusį ketvirtadienį Europos parlamentas patvirtino labai svarbę rezoliuciją skirtą pabėgėlių krizės klausimams. Taigi tai yra tiesioginis raginimas atnaujinti vizų kodeksą ir numatyti joje lengvesnį humanitarinių vizų išdavimą. Ir aš tikiuosi, kad ateityje taip ir bus ir manau, kad mūsų komitetas turėtų žengti reikiamus žingsnius tam, kad rastume būdų, kaip visą e, tai galinti. Ir dar vienas dalykas dėl šeimos narių. Labai dažnai šeimos nariai nori aplankyti ES gyvenančius giminaičius ir jiems reikia taip pat gauti vizą. Čia turiuomenyje senelius ar anukus. E, arba vaikai kartais nori aplankyti vieną iš savo išsiskyrusių tėvų ES. Taigi, tokios šeimų susijungimo vizos, jos irgi labai svarbios. Daugeliu atveju paraiškos gauti vizas tokiais atvejais yra atmetamos. Bet 2004 e, metų 34 direktyva dėl laisvo judėjimo numato trečiųjų šalių piliečių teisėtai gyvenančių ES giminaičiams teisę juos aplankyti. Tačiau šitos direktyvos taikymas niekada ir nebuvo labai e, skaidrus. Taigi Taip pat yra tam tikras vadovas, kuris nėra įtrauktas į vizų kodeksą, bet jis yra praktiškai taikomas. Ir todėl galima pastebėti, kad direktyva kartais konsulatas yra taikoma savavališkai. Į tą reikėtų ištaisyti. Ir todėl aš manau, kad mes turėtumėm pritarti Europos komisijos pasiūlymui kai kurias vizų kodekso nuostatas sugriežtinti. Čia galvoju ne vien tik tai apie tai, kaip galima prieiti prie konsulatų tinklų nesumokant mokesčių. Bet ir taip pat manau, kad visos e, paraiškos dėl vizų, kurios yra atmetamos, turėtų būti deramai pagrindžiamos tam, kad pareiškiai žinotų, kodėl jų prašymas paraiška yra atmesta. Čia kalbu apie 18 straipsnį. Būtent todėl ir yra apeliacijų ir skundų sistema. Tai yra labai svarbu nes tai yra labai tiesiogiai susijęs su ES įvaizdžiu už jos ribų. Manau, kad atitinkamas interneto puslapis turėtų būti bent penkiomis ES kalbomis išverstas čia, kalba apie 45 straipsnį. Ir dar reikėtų pagalvoti apie išorės įmonės, kurios tvarko paraiškas. Jos yra vadinamos išorės paslaugų teikėjais. Išorės paslaugų pirkimas yra labai įdomi galimybė ir, e, kaip suprantu, dažnai tokia galimybė yra pasinaudojama, nes kaštai tuomet yra mažesni. Bet e, nereikėtų manyti, kad tai yra labai normalu toks elgesys, kadangi kalbame juk apie asmenų privatumą, apie asmens duomenis. Ir todėl manau, kad 38 straipsnį reikėtų atnaujinti, nes ten yra kalbama būtent apie išorės paslaugų teikėjus ir reikėtų užtikrinti, kad išorės paslaugų teikėjai būtų įvertinami. Ta padarytų Europos komisija. Ir reikia parengti atitinkamas nuostatas. Toliau dėl privalomo atstovavimo. kai trečioje šalyje nėra konsulato tos valstybės, į kurią norėtų vykti pareiškėjas. Aš manau, kad reikalingas naujas straipsnis, kuriame būtų kalbama apie Šengeno vizų centrus ir apie valstybių narių bendradarbiavimo stiprinimą siekiant tokio tikslo. Nemanau, kad čia reikėtų pradėti tarp institucinės kovas. Dėl dabartinio visų kodekso taikymo Bet aš sutinku su Europos komisija, kuri pageidauja ekspos deleguotųjų aktų, kad galėtų atnaujinti vizų kodekso priedus. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir jis turėtų būti paliekamas teisės aktus priimančių institucijų rankose, o ne tai, tai būtų daroma per deleguotusius aktus. Kol kas tiek norėjau pasakyti. Ir dar pridursiu, kad visą tai aktualu kalbant ir apie turistinės vizas. Ir aš po to, kai išklausysime antrą pranešimo pranešėjo, pakalbėsiu, kaip tie du pranešimai siejasi. Da, ačiū. Dabar yra diskusijų laikas šešėliniams pranešėjams ir kitiems galimybę pasisakyti. Ponas Becker, prašau. Ačiū. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad tikrai labai džiugu, kad Aguilaras vėl sugrįžo į areną. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Išgirdome tikrai įdomių e, pasiūlymų. E, Ir noriu dar kartą padėkoti už labai naudingą e, teisės akto projektą. Jame išdėstytis gairės, kaip sustiprinti turizmą Europoje. Nei vienas e, pasaulio regionas negali tiek pasiūlyti, kiek Europa. Ir šiame sektorėje Europoje galime sukurti nepaprastai daug e, darbo vietų ir užtikrinti e, didelį to sektoriaus aktyvumą. Reikia užtikrinti pozityvius pokyčius šioje srityje. Ir norėčiau pakomentuoti keletą e, e, idėjų, kurias išdėstė kolega. Visų pirma, dėl išorės paslaugų teikėjų didesnio lankstumo, jų, jų galimybių didinimo. Tai suteiktų daugybę galimybių žmonėms. Ir būtų galima išspręsti tokias problemas, kaip pavyzdžiui, e, būtinybę nukakti 500 km. Manau, kad prievolė už tokius atvejus turėtų tekti konsulatams. Nereikėtų vis atsisako e, visų paslaugų pirkti iš išorės tikėjų ir visko e, sukelti internetą. Man taip pat patiko pasiūlymas dėl Šengeno erdvės ir čia tuo klausimu rengsime tolesnius pakeitimus. Tačiau aš manau, kad reikėtų sukurti e, kelionės sveikatos draudimą. Komisija tą situaciją nagrinėja ir yra mm, komentuojama, kad visi turi kredito kortelę ir su ją siejamas sveikatos draudimas. Tačiau vyksta diskusijos dėl to, kad konsulatai turėtų nedelsiant skirti užtikrinti reikalingus skirimus, bet nemanau, kad tai įmanoma. Ir yra daugybė prievalinių nuostatų pasiūlyme, kurios turėtų būti pakoreguotos ir tapti e, fakultatyvinio pobūdžio nuostatomis. Trumpalaikio buvimo viza, kai laikotarpis neviršė 15 dienų, atsižvelgiant dabartinę saugumo situaciją Europoje ir migracijos situaciją. Na, nežinau, kaip toks siūlymas galėtų būti pateisintas šiame kontekste ir man atrodo, kad iškyla neišspręstų klausimų dėl saugumo situacijos. O kalbant apie humanit visas humanitariniais tikslais, norėčiau akcentuoti, kad mes APP frakcijoje esame pasirengę šį klausimą svarstyti, bet norėčiau pabrėžti, kad pagrindiniai atvejai, e, kuomet išduodamos humanitarnės vizos, jau yra aprepti, jau yra paminėti kai kuriuose dokumentuose. Aš suprantu norą dar kartą tai paminėti, bet aš nežinau, ar tai reikia daryti vizų kodekse, jį koreguojant. Nežinau, ar tai aktualu ir prieglapsčio teisės aktuose ir kokios yra uh, prieglapšio tikimo taisyklės bei bendros taisyklės dėl kompetencijų ir pabėgėlių e, padalymo ir perkelimo kriterijų. Visi šie klausimai gali būti susiję. Todėl aš baiminuosi, kad kad, kad šie klausimai vargiai turėtų būti e, aptariami čia, nors aš suprantu, kad jie dabar yra keliami dėl susidariusios padėties. Žinoma, rengdami, e, svarstydami pakeitimus atimiausiamis savaitėmis galėsime tuos klausimus dar kartą aptarti. Pirmininkė, matau, kad daugiau niekas neprašo žodžio, nenori dalyvauti diskusijose. Tuomet norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, Prašau, komisijos vardu, kas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju pranešėjui už jo pateiktą teigiamą komisijos pasiūlymo vertinimą, kuris, kaip minima, mūsų paaiškinimo memorandume yra skirtas palengvinti e, keliaujančiųjų galimybės, e, taip pat jis skirtas ir valstybių konsulatams, bet kaip ponas Becker minėjo, mes siekime taip pat užtikrinti saugumą ir kovoti su neteisėta migracija. Komisija rašė dar vienas tikslą į šį teisės akto pasiūlymą, tai yra sukurti, užtikrinti ekonomikos augimą ES. Vertinant dabar patiktus pakeitimus dėl galimybės teikti paraiškas internetu, komisija palaiko šį pakeitimą ir logiką, kurio jis grindžiamas tai yra būtų supaprastinta paraiškų teikimo tvarka, tačiau reikia skirti paraiškos tuo blanko užpildymą internetu ir jo teikimą internetu. Dėl techninių priežasčių ne, ne viskas yra įmanoma, nes pareiškėjo kelionės dokumentas, kuriam, į kurį kliuojama viza turi būti fiziškai pateiktas. Kai kuriuose šalise, kita vertus, interneto sklaida nėra, apreptis nėra tokia didelė ir kai kur reikia naudotis popieriniais blankais. Dėl daugiakartinės vizos e, registruotiems keliautams mes pritarėme šiems pasiūlymams atski, e, papildomos keliau, keliautojų kategorijos atskirimas, gera valia vizos prašančių keliautojų, pirmą kartą prašančių vizos grupė, reikia išnagrinėti konkretų prašymą. Komisija E, norėtų e, apibriežti tą vizos prašytojų dar vieną grupę, remdamas lankstesniais kriterijais ir vietoje 12 mėnesių taikyti 18 mėnesių laikotarpį. Humanitarinė viza. Kalbant apie konkrečius pakeitimus, nurodant, kad tarptautinė apsauga yra vienas iš kriterijų, tarptautinė prievolė ir siūlymo numatyti tokią galimybę numatant ribotą vizos galiojimą kuriomis teritorijoje ir tartautinę apsaugą. Komisija jau išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu, komisija palaiko šį tikslą ir mes suprantame, kodėl pranešėjas teikia tokį pasiūlymą, atsižvelgdamas dabartinę labai sudėtingą padėtį. Tačiau mes manome, kad vizų kodeksas galbūt dabar nėra tinkamiausia priemonė E, teisės aktas, kur reikėtų apie tai kalbėti. Reikėtų kalbėti apie bendrą prieglapšio sistemą, asmenų perkelimą. Reiktų visus tos klausimus tvarkyti daug e, sparčiau ir laiku. Ir vizų pasiūlymų rinkinio e, prieimimas užtruks, o dabartinę padėtį reikia spręsti nedelsiant. E, ir komisija tai ir daro Europos migracijos darbo, darbo tvarkė ir pristatė keletą pasiūlymų šiuo klausimu, jų, jų dar pristatysime kitą savaitę. O dėl asmenų perkelimo komisija mano, kad būtent šį klausimą svarstant būtų e, aktualiau apriepti ir šį klausimą. Patiktas pasiūlymas perkelti 20 tūkstančių žmonių, tačiau tas skaičius jau padidintas. E, nes kai kurios valstybės ragina e, įsipareigoti paskirstyti daugiau žmonių. Taip pat valstybės narės turės priimti nacionalinius sprendimus dėl asmenų prieimimo. Tai bus visai kitas sprendimas, nei sprendimas dėl, teri, dėl riboto teritorijų e, vizos galiojimo. Dėl išorės paslaugų teikėjų. Komisija pritarė pranešėjui kad paslaugų samdymo nauda, e, ypač didelėse valstybėse, kur konsulatų yra nedaug, yra svarstytina, tokia galimybė yra svarstytina, tačiau visada, tai visada pigiau nei vykti konkretų mais, miestą ir ten fiziškai teikti savo vizos prašymą. Komisija svarsta kitas galimybės, kaip uh, E, užtikrinti išorės paslaugų teikėjų stebėseną ir pateikė pasiūlymų šiuo klausimu. Norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį, kad išorės paslaugų teikėjai turi teisę tik gauti prašymus, gauti vizą, bet ir perduoti juos konsulatui. O sprendimą turi teisę priimti tik e, konsulatas e, straipsniai dėl išorės paslaugų teikėjų bus vertinami atliekant bendrą vizų kodekso vertinimą, todėl komisija netika jokių papildomų pasiūlymų dėl šių straipsnių, toliau bendradavimas ir valstybių narių. Komisija sveikina pranešėjo išreikštą pasiūlymą dėl e, kai kurių privalomų užduočių, e, dėl kai kurių e, siūlymų dėl bendrų prašymų teikimo centrų komisija pritarė bendram tikslui, tai yra skatinti bendradarbiavimą, tačiau remiantis e, dabar vizų kodekso galiojančių nuostatų įvertinimu, komisija mano, kad e, tinkamesnis būtų lankstesnis požiūris, todėl reiškia, kad reikia sukurti sistemą, kurios kontekste valstybės narės galėtų bendradarbiauti ir nuspręsti, kokia tinkamiausia bendradarbiavimo struktūra turėtų būti pasirinkta atsižvelgiant į, į konkrečias aplinkybės. Todėl siūlomas lankstesnis požiūris. Primenu dabartinės nuostatas, kurias pasiūlė pranešės ir kad jos nedavė pagydautų rezultatų, todėl kad dabar komisijos pasiūlyme yra išdėstytas kitoks siūlymas. Galiausiai pakeitimai dėl siūlymo išbraukti e, praktinius aspektus reglamentuojančius priedus, pranešėjas bevelėje juos palikti ir paversti juos deleguotosios teisės aktais. Komisija labai kruopšiai išnagrinės tuos siūlymus, tai yra su praktiniais aspektais susiję tekstai, jie visiškai atitinka um, teisės aktų aktus, jie susijęs su praktiniu reglamento nuostatų taikymu, dėl to, pavyzdžiui, kaip, e, kaip turi atrodyti vizos iklyje. Ir pasakydėm apie Hamburg tipo vizas ir komisija išnagrinės, ar, ar to, ties tie priedai gali virsti įgyvendinimo sprendimais. Ačiū. Dar kartą pranešėjau ir taip pat dėkame ponui Bekeriui už jo išsakytus komentarus. Dėkuoju, o dabar pirmininkaujantis Luxemburgas, kaip jūs norėtumėte sureaguoti, prašome. Bonjour, euh, madame la présidente. Labadiena, ponė pirmininkė, gerbimi e, parlamento nariai, ponės ir ponė, dėkuoju, kad suteikėte man žodį. E, Pirmininkaujantį valstybę vis susipažino su komisijos pasiūlymu ir e, išpilkė į tai, ką ponas pranešėjas pasakė, ponas to pasakė, ar ką pasakė. Ir labai yra svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominių klausimų, laisvą piliečių judėjimą ir ES saugumą. Ir pirmininkai valstybė mano, kad tai yra politinių diskusijų pradžia ir mes manome, kad reikėtų pagreitinti darbą darbo grupėje. Ir tikimės, kad tai bus padaryta per spalio mėnesį. Ačiū labai. Thanks. Uh... Dėkuoju. Galbūt pranešėjas norėtų trumpai apibendrinti trumpą šitų diskusijų apibendrinimą. Na, aš labai trumpai dėkoju konstrukty, už konstruktyvų požiūrį, kurį išreiškė ponė Bakar ir, ir, ir, ir komisija, ir taryba. Ir iš jums to aš norėčiau pasakyti, kad kaip pranešėjas aš planuoju skatinti lankstumą, kalbant apie visų išdavimą, bet tuo pačiu nepakenkiant visuomenės saugumui. Taip pat reikėtų ir užtikrinti teisinį tikrumą. Dėl to reikia ir pagrindimo reikėtų paaiškinti, kokie yra motyvai, kai yra atmetami pra, atmetamas paraškos, ypač šeimos vizų atveju, nes e, e, kai dėl šio mūsų sujungimo tai atsispindė vizų kodekse. Ir mums tikrai reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, tai atsispindės mūsų tolesnėse diskusijose. Dėkuoju, dėkuoju už diskusijas ir noriu painformuoti, kad galima pateikti pa, pakeitimus iki rugsėjo 25 dienos vidurdienio. O dabar periname prie turistinių vizų klausimo ir iš karto suteikiu žodį pornių pranešėjai, ponui Ortesu. Prašome žodis jums. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas, kurį jums pristatau šiandien, skiriasi nuo komisijos pasiūlyto dokumento ir aš norėjau pakeisti šiek tiek po, požiūrį, pasidarus su komisija, po darybų su komisija ir mm, kartu su e, kolegams iš komisijos mes tai klausimą aptarėme ir du kartų ir e, šitas, tos vietos yra kaip inovatyvi priemonė ir komisija yra teisi. E, Teikia, kad šitos mm, vietos padėtų tu, sutaupyti šimtus tūkstančių eurų per metus. Tai tikrai yra didelis skaičius, bet komisija nesugebėjo įrodyti, kad tikrai tai bus. Ir mes iš naujo e, parengėme naują dokumentą ir jie naują virką, kuriai nėra precedento kai nėra tokio precedento, kad e, visas turėtojas galėtų keliauti 10-20 šalių kur jis nėra gyventojas šitų šalių ir jis galėtų keliauti kur tikrai nori. Taigi mes nežinome, kaip bus naudojamas šitomis vizomis. Ir mes tikrai tarėmės ilgai ir ne aš vienas, bet aš ir su kolegomis pasitaręs pastebėjau, kad yra daug e, teisinių spragų ir mes čia turime būti atsargus. Kai kurie pritarė šitam pasiūlymui e, dėl turistinio ir ekonominio poveikio, bet aš ne, ne, nematau tokio vienodas galimybės ir paaiškinsiu kodėl. Turizmas Europoje yra turizmas europinis turizmas. Jeigu, pavyzdžiui, Prancūzijos pavyzdys, 80 procentų iš 83 milijonų apsilankiusių buvo europiečiai, keletasdešimt tūkstančių buvo amerikiečiai ir, ir, ir taip pat iš Azijos. Tarptautiniai turistai atvažiuoja daugiau, jų padidėja ir padidėjo skaičius 15 milijonų, buvo tikėtasi, kad bus e, šimtai e, tūkstančių. Ir 13 metais pasaulinė turistinė organizacija e, teigia, kad turėjo turizmo srautai išaukti 744 milijonais. Taigi, turizmą skatina turizmas Europos viduje. Tai yra vienas dalykas. O toliau tarptautinis turizmas Europoje nesilpnėja ir turistai skatiname atvykti, jiems tai yra išduodamas vizas, kuris išduoda valstybės narės. Ir tai palengvina, pavyzdžiui, yra visų įvairių vizų, 48 valandų vizą ir panašiai. Ir dar Yra ir kitų elementų, e, ir, yra kitų pabučio vizų. Taigi klausimas, kodėl skir... sukurti naują vizą, turizmo vizą, kuri konkuruoja su nacionalinėmis vizomis ir kuri e, leidžia e, keliauti po visą Šengeno erdvę ir nėra jokių galimybių kontroliuoti ir tiesiog atsekti šitą asmens e, persikėlimą ir keliavimą. Ir e, turistas, e, aišku, turi pateikti savo planą ir pateikti dokumentus, bet konsulatams nenori išduoti vizų, kai nėra atitinkamo garantijų. Tai aš iš karto galiu pasakau, kad yra užtenka tų vizų, kurias mes turime. Bet manau, kad šis ta, turi šito pobūdžio vizos e, pasiteisina kai, kuriem, kai kurioms grupėms, pavyzdžiui, menininkams, sportininkams ir aišku, yra daug logistinių administracinių kliučių, kurias patiria šitų grupių atstovai ir e, noriu pasakyti, kad tokios vizos nėra naudojamos kažkokiems nesažingiams tikslams. Ir mano e, nuomonė, e, valstybės narės turės garantijų ir e, padės turistams organizuoti savo kelionę. Toliau, dėl kompetitingų institucijų komisija rekomenduoja, kad valstybės narės iš jų kompetencijas e, didžiausias galės turi tas ta valstybė nariai, kurią pirmą kartą atvykstama. Ir vėliau asmo persikelia į kitas valstybės. Ir pirmiausia, tai ta pirmoji valstybė, ar ji gali išduoti vizą, nepasikonsultavusi su kita e, valstybė nare ir jis, pavyzdžiui, gal e, nepateks į pirmąją valstybę, bet iš karto važiuos į antrąją valstybę, kurios visą turės Taigi logiška būtų, e, kad visas svarstytų ta valstybė narė, kurioje jie turi prašytojas vykdo ūkinę veiklą arba kurioje jis ilgiausiai pasiliks. Toliau dėl e, komisija e, siūlo sąrašą priemonių, bet Mm, aš siūlyčiau, kad e, šitos visos būtų e, išduodamos tam tikroms grupės. Mm, toliau yra jau vizų kodekse numatyta, tai yra įrodymas, kad pavyzdžiui e, asmo praleis e, valstybėje e, E, tam tikrą dienų skaičių ir ne, ne, nepasiliks ilgiau. Taigi asmo, kuris prašytojas, visas prašytojas, e, turi pateikti e, sąrašą, turi pateikti savo kelionės planą, ar tai būtų menininko kažkokia kelionė, ar sportininko kelionė. Taigi, kai aš kalbu apie menininkus, kurie turi kažkokiu meniniu tikslu, ar, pavyzdžiui, tie, kurie kviečia šios menininkus, jie turi pateikti planą. Ir manau, kad kelionės organizuotojas e, turi pateikti e, kažkokį pateisinimą, kažkokį, kažkokį pagrindą savo kelionės. Ir tai aišku yra turi būti pateikiamas sveikatos draudimas, kuris yra pripažįstamas visose valstybėse narėse taip pat ir teisiniai dokumentai, kurie leidžia išduoti trumpalaikės arba ilgės visas valstybėje narėje. Ir manau, kad laikas, kurį asmo prali Šengeno zonoje ir vyksmų laisvė, judėjimo laisvė yra pakankamas grandijos toliau dėl konsultacijų su kitomis valstybėmis narėmis. Ir e, šios vizos leidžia laisvai judėti į triminėse laikotarpį keliose valstybėse narėse. Ir reikėtų konsultuotis su visomis valstybėmis narėmis, kuriuose asmo vykdo pravesnį laiką. Tai yra būtina. Ir reikėtų nus nustatyti e, konsultacijų laiką trys dienos, tai yra nepakanka, kaip kiekviena valstybė narė turi atlikti patikrinimus dėl e, aš norėčiau, kad turėtų būti numatytas terminas šešių mėnesių anksčiausiai, dviejų mėnesių vėliausiai, tai yra šinkstinis vizos prašymas, nes, pavyzdžiui, mm, sportininko atveju tai nėra kažkas improvizuota, tai yra tikrai ilgas pasiruošimo laikotarpis, bet reikėtų atsižvelgti į e, laiką, kiek laiko svarstamas prašymas ir kaip ir kitose srityse, e, jeigu ne, gali mm, kilti rizika, kad, pavyzdžiui, visa nebus išduota ir niekas netrukdo konsulatui veikti greitai, jeigu, pavyzdžiui, prašytojas yra žinomas, jeigu jis yra sąžiningas ir jeigu tai yra pripažinta žinoma, jeigu prašytojas yra valstybėje narėje, kitoje valstybėje narės, tai jeigu konsultatas nieko, konsultatas nieko ne, ne, nežino apie šitą asmenį, tai jis negali veikti pakankamai greitai. Ir tikrai reikėtų nustatyti atitinkamą mm, terminą, didesnį terminą, atsižvelgiant į konsulta, konsultacijų procedūros su kitomis valstybėmis narėmis. Toliau dėl mm, teisų. E, taigi, asmo gali uh, turėti šiandieną vizą per vieną, vienus metus. Ir e, aš e, kaip pilietis moku 24 eurus už naują pasą. Pavyzdžiui, e, čia reikėtų mokėti 60 dolerių, pavyzdžiui, jog nesivalys tyriuose daugiau e, vėl mokami ir Kinijoje mokama 137 eurai už, už visą. Taigi aš siūlyčiau, kad m, mm, maksimum buvo, būtų už visą 100 tai eurų ir 50 eurų už pratesimą. Toliau, e, jeigu yra mm, dvišaliai susitarimai, vėlgi e, čia mes kalbam apie mm, diplomatiją, mes čia mes e, nežinome apie trečiasias šalis, mes nežinome, kokie yra sustarimai su trečiosiomis šalimis, mes žinome, nežinome, kokios ten nuostatos yra, bet komisija reikalauja iš valstybių narių e, atsisakyti susitarimų, kurie dažnai yra ne, istoriniai sustarimai, ilgalaikiai sustarimai, taigi čia vėlgi reikėtų būti atsargiems. Ir manau, kad negalime svarstyti tokių lygmenių, mes turėtume e, žinoti, kad kalbam apie Šengeno zonos e, valstybės narės ir, aišku, traukiame Norvegiją, Švediją ir Islandiją. Ir e, jeigu mes atsisakysim šitų istorinių susitarimų, tai tikrai e, bus tikrai pasiekmes iš trijų šalių. Mm. Taigi tiek dėl kelionių vizų ir aš manau, kad daug ką reikia pakeisti, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą ir aišku, aš esu pasirengęs išklausyti visų pasiūlymų, kurias jūs išsakysite, esu dėkingas už jūsų pastabas ir pasiūlymus. Ačiū. Dėkuoju, dabar šešėdiniai pranešė Lopes Akila. Y gracias, por supuesto, a Monsieur Ortefeu por la presentación del informe. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui apie vadinamasias turistinės vizas. Aš norėčiau savo socialdemokratų frakcijos vardu pasisakyti. Esu jų šešėlis pranešėjas. Aš jau kaip ir sakiau, vizo kodeksas ir turistinių vizų dokumentas sudaro bendrą vizų paketą, todėl reikia laikytis vienodo požiūrio. Nes tie dokumentai formuoja ES vizų politiką. Ir tie dokumentai sudaro du vizų paketo ramščius. Taigi, daug čia klausimų turi būti nagrinėjama kartu. Daug iš dalykų, kuriuos pasakė kolega, yra visiškai teisingi, jiems galiu pritarti, bet yra pora, apie, dėl kurių vis tik tai nuogastauja mano atstovavimo frakcija. Visų pirma, pranešėjas nori apriboti turistinių vizų taikymo sritį. Jis nori, kad tokios visos būtų išduodamos sportininkams bei menininkams. Tai yra pasakyta pirmoje ir, antroje, pirmame ir antrame punkte. O tuomet kiti asmenys, kurie komisijos pasiūlyme buvo įrašyti, būtų išbraukti. Pagal komisijos pasiūlymą tokios vizos turėtų būti išduodamos sportininkams, menininkams, taip pat e, vyresnio amžiaus žmonėms, vykstantiems į turistinės keliones, taip pat ir studentams kurie atvyksta į vieną ar kitą šalį studijuoti, tarkime, magistrantūroje, o po to keliauja e, į kitas šalis, ne, o, ne, o ne toje šalyje, kurioje studijuoja. Taigi tokios vizos tokiems studentams būtų puikia proga praturtinti savo patirtį, apsilankyti ir daugiau vietų Europoje. O pranešėjas siūlo keisti tokį komisijos pasiūlymą, numatant daugiau reikalavimų asmenims norintiems gauti tokias vizas. Taigi, labai paradoksaliai, tokia viza, kuri turėtų palengvinti keliavimą e, Europoje tiems, kurie yra laikomi patikimais keliautojais, kaip tik sukurtų papildomas kliūtis ir papildomus sunkumus. Ir todėl socialdemokratai negali pritarti tokiam pasiūlymui. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra trumpinamas turistinių vizų galiojimo laikas. O iš pradžių buvo siūloma pratesti vizos galiojimą metais, dabar pranešėjas siūlo jas pratesti 60 dienų. Na ir galiausiai dėl konsultavimosi procedūros su valstybėmis narėmis. E, tokia viza neturėtų panaikinti nacionalinių vizų. Bet tai neturėtų būti e, kaip ir papildoma antra viza išduodama greta nacionalinės vizos. Taigi mes esame pasirengę dar giliau paanalizuoti pranešimą, bet manome, kad reikėtų būti atidiems, vertinant pranešėjo idėjas. Tikiuosi, kad rasime būdų, kaip sušvelninti tokį ribojantį požiūrį ir grįžti prie komisijos pasiūlymo, kuris tikrai buvo naudingas. Dėkui. Ačiū, ponė Tomašik. Dėkui. EKR frakcija džiaugiasi komisijos pasiūlymu, nes manome, kad jis galėtų padėti pritraukti daugiau turistų į ES ir daugiau investicijų. Tačiau turime šiek tiek ir abejonių. EKR mano, kad tokia priemonė gali būti potencialiai naudinga ir padėti pritraukti turismo srautus ir investicijų srautus į ES. Tačiau tyrimai rodo, kad reikia gerai, nagrini, gerai kontroliuoti tokios e, lengvinančias priemonės. Ir turint omenyje saugumo aspektus, nebūtų lengva suderinti naują vizų sistemą e, pagal, su dabar galiojančiamis informacinėmis sistemomis SIS ir VIS. Taip pat valstybės narės joms nebus taip lengva pritaikyti e, e, dvi šalės vizas, sudaryti dvi šalių vizų susitarimus. Ir todėl labai svarbu, kad nesukliudytume gyventi tokias sistemas kaip, pavyzdžiui, smart borders išmanėsios sienos. Dėkui toliau, ponas Depran. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau taip vėlai, bet uh, užsilaikiau dėl biudžeto komiteto darbo ir Europos parlamento biudžeto kitų metų svarstymų. Mes iki šiol išklausėme dviejų pranešimų pristatymą, pono Ortofio pristatymą ir noriu pradėti kalbėti apie apie kelionių vizą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mm, norėčiau išsakyti mūsų frakcijos vertinimą dėl daugelio aspektų. Visų pirma, dėl taikymo priepties. Man atrodo, kad kalbame apie, kai kalbame apie naują priemonę, nes iki šiol tokios vizos nebuvo, kelionių vizos. Ir kalbant apie taikymo aprepti, geriau elgtis išmintingiau, o ne pasirinkti pernelik plačią aprepti. Jeigu, pavyzdžiui, po, pe, po įvertinimo paaiškės, kad e, sistema piknaudžiaujama, tai teks bandyti sistemą siaurinti, tačiau lengviau, po įvertinimo, tačiau lengviau yra sistemą išplėsti, o ne ją sukurti pernelik didelę iš pat pradžių. Uh, Ir kalbant apie kai, kuriuos, e, apie kai kurias gavėjų, visos gavėjų grupės, sunku iš anksto žinoti, kokias garantijas jie galės pasiūlyti dėl savo buvimo vienoje ar kitoje teritorijoje. Pavyzdžiui, sportininkų atveju ar menininkų atveju, tai aišku, turisto atveju situacija yra sudėtingesnė, tai tik to asmens patikinimai, tas turistas neatvyksta stažuoti ar kažkokiai kito, kitokiai e, laikė apribotai veiklai. Manau, kad reikia šiek tiek griežčiau e, pasirinkti e, taikymo, teisės pasiūlymo taikymo lauką, tai yra pasirinkti siauresnį taikymo lauką. Aš pritariu siūlymams dėl, dėl e, profesionalių sportininkų, dėl atlikėjų menininkų. E, E, ar į, galbūt dėl įmonių vadovo ar kitų e, gr, galimų rašytojų grupių ar studentų dalyvaujančių mainų program, programose galėtume rasti kitokį sprendimą, kitokią priemonę. Toliau. Vizos pratesimo e, ap, galimybės mazo, kad pono Ortas, ponas Ortas e, pateikė gerą pasiūlymą dėl šio klausimo ir turime jį rimtai apsvarstyti. E, galiojimo, vizos galiojimo laikas, ar, ar jei vizos galiojimo laikas atitinka veiklos, vykdamos veiklos e, laikotarpį, tai, tai galėtų būti kažkiek tai mėnesių, bet bent jau tai turėtų būti vienas iš kriterijų, kurio pagrindu ta viza išduodama. Man atrodo, jis, kad jis yra aktualus. Galiojimo pratesimas. Nuostatose numatyta, kad pas, besibaigiant vizos e, galiojimo laikotarpiui, ke, kelionių vizos galiojimo laikotarpiui, būtų numatyta galimybė dar kartą gauti, gauti visos pratesimą tam tikromis palankiamis sąlygomis. E, bet aš norėčiau pabrėžti, kad e, pratesimas, pra, pra, vizos pratesimo laikotarpis neturėtų būti pernelyg ilgas, kad ne, reikia kriterijų, kad jis nebūtų galima piknaudžiauti. Toliau, pati procedūra ir, ga, ir galimos gavėjų grupės. Pritariu siūlymui e, reikalauti, kad keli, keli, tas visos turėtojas įrodytų, kad jis buvo keliose valstybėse narėse ir kad patiktų įrodymų, Toliau dėl e, valstybės, kuri turėtų peržiūrėti vizos prašymą. E, čia pristatysiu mūsų viduje įvykusias e, diskusijas. Aš labai labai aktyviai manau, kad valstybė, kuri turėtų nagrinėti prašymą, yra ta, kurioje kel, tas vizos prašytojas rengėsi būti ilgiausiai, pavyzdžiui, tarkim, atvyksta kokia nors E, e, menininkų, kažkoks tai kolektyvas iš Latino Amerikos nusileidžia Madride ir prašo vizos Madride, bet jie visiškai nesirengia būti Madride. Pavyzdžiui, jie rengėsi būti keletą mėnesių Vokietijoje, galbūt būtų pratingiau, jei jie visos prašytų Vokietijoje, o nebūtinai e, patekimo punkte. Tai čia pasitelkiu Dublino reglamentą. E, žinau, kad dabar kalbama apie atskirų individualių Dublino reglamentų rengimą, bet man atrodo, kad tokios, toks siūlymas būtų pratingesnis. Esu šiek tiek konservatyviau lenk, te, vertinu e, susitarimus dvišalių pagrindų. E, než... Manau, kad jeigu sukursime bendrą sistemą ir, ir per tam tikrą laikotarpį, besibaigiant tam tikram laikotarpiui, valstybė narė užmesgė gerus, susiklosė geri santykiai, galbūt to, to, to, tokiu atveju, tokiamis aplinkybėmis ir būtų galima sudaryti tas sutartis. Tai tiek būtų, ponė pirmininkė, tiek e, mano komentarų dėl kelionių vizos. Jums leidus norėčiau Taip pat norėčiau pakalbėti apie vizų kodekso reformą, bet čia jau turiu pasitelkti, bandyti remtis savo atmintimi. Dabar žodis poniai Valero. Ačiū. Užsidėkite ausinės, nes kalbėsiu švediškai. Visų pirma, noriu išreikšti pritarimą pono Lopes Aguilar išreikštam susirūpinimui dėl siūlymo ir to, kokie kryptimi jis krypsta. Manau, kad komisija patikė gerą pasiūlymą, jis buvo parengtas e, e, siekiu su, sukurti palankę, palengvintą sistemą žmonėms, kurie atvyksta į Europą ir, ir, keliauja, ir vyksta į kelias Europos šalis. Šio pasiūlymo siekis ir, ir tikslas buvo palengvinti jų uh, kelionę, tačiau atrodo, kad pranešėjas sutelkė dėmesį į, į, į, į trūkumus šio pasiūlymo, o ne į jo privalumus. Aš man labai sunku pritarti pranešėjo išdės parengtam pasiūlymui. Mes pradėsime nagrinėti vairiausius pakeitimus. Tai nebus lengva, bet reikės ieškoti kompromiso. Tačiau tuo tarpu uh, Aš tikrai nemanau, kad galėčiau pritarti pranešėjo pasiūlymui. Detaliau paneveržyje. Visur man noriu atsiprašyti dėl to, kad tik vėlai atvykau. Taip pat, beje, neturėjau galimybės E, išnagrinėti pono Artufo pranešimo teksto, kuris mus pasiekė tikrai labai lietai. Aš tik noriu e, pritarti pono Aguilera ir ponio Sebelo išsakytoms e, mintims. Man atrodo, kad siekis šio pasiūlymo supaprastinti kai kurios reikalavimus, supaprastinti užsienyje dirbančių savybių darbą ir tačiau atrodo, kad ponas Artufe nuėjo visiškai priešingą kryptimį, rengdamas savo pranešimą. Galbūt, na, jeigu netinkamai apibriešti prašytojai naudos gavėjai, bet galėtume dar apie tai kalbėti, ar mes pasisakome už judėjimo laisvę Šengeno erdvėje, ar mes pasitikime Šengeno erdvę ar ne. Man atrodo, kad galima daryti tam tikras išvadas, ką iš iš šios teksto, ką apie tai mano ponas Artufi. Aš neižvelgiu prieštaravimo tarp dvišalių susitarimų ir, ir e, visų, kurios išduodamas Europos Sąjungoje. Visą tai paremta tam tikrą logiką. Ir arba, tarkim, mes tai logikai pritarėm, arba mes jai nepritarėme. Aš mane nustebino tai, ką pasakė ponas Depri kai, ypač kai jis kalbėjo apie Dublino reglamentą. Man atrodo, kad Dublino reglamente būtent ir nepasiteisino tas, ta nuostata, kad viskuo uh, turi pasirūpinti, žinot, kad ten pasakinga uh, šalis, į kurią asmuo patenka pirmiausia. Tai yra viena iš problemų šiandieno erdvės. Ir man atrodo, kad būtent šiuo klausimu ne, ne viskas klo, susiklosti tinkamai. Manau, kad apribojimai e, dėl vizų išdavimo prieštarauja kai kurių institucijų valiai, taip pat ir parlamento bei komisijos ir netgi kai kurių vyriausybių pareiškimas, kai jos teigia, kad jos nori pritraukti, e, pavyzdžiui, tam, tikra, tam, tam tikrus žmonės e, išsilavinusius, asmenys iš trečių šalių, tačiau kaip peržiūrime e, statistinius duomenys apie tai, ko, kokie jauni žmonės e, mokosi, randa darbo, dėje vis dažniau jie aplenkia Europos Sąjungą ir tai nestebina, nes melinosios kortelės sistema iš principo yra visiška katastrofa ir jeigu nepakeisime savo logikos, nieko nepasieksime ir toliau uh, Ehm, pasieksime priešingo, nei, nei tikslo nekonstatuojame savo e, teisės aktų pasiūlymuose. Thank you. And uh, Mrs. Stevens. Please. Ačiū ir ponė Stevens, žodis jums. Okay, thank you, Ms. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, norėčiau pakalbėti apie humanitarnės vizas bei prisiminti anksčiau svarsytą klausimą ir juos abu draugę aptarti. Bet pirmą džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas sutinka su mintimi, kad visų kodeksas nėra vienintelis būdas išspręsti dabartinį iššūkį, tai yra daugybė uh, žmonių ieškančių tarptautinės apsaugos. Taip pat reikia ieškoti teisėtų ir saugių būdų asmenims patekti į ES, kai jie bėga nuo persekiojimo. Ir e, jis mano, kad šiandienos vizos uždėjimas yra tik tai vienas būdas, tačiau aš taip nemanau. Aš svarstame juk, ar iš vis bus įmanoma e, suregistruoti, e, tai yra e, patikrinti visus pabėgėlius, kalbame apie šimtus tūkstančius žmonių ir, ir kaip tai sutvarkyti, viską sakyti, kad, kad jas būtų galima tvarkingai priimti ir, ir sukontroliuoti. Tai, tai, tik, tai, tai nepadės išspręsti problemos. Užbaigdama noriu pasakyti, kad mes manome, kad humanitarinė viza turėtų būti egzistuoti kaip atskira priemonė. Be to, Schengeno, vizų, Schengeno erdvės vizų išdavimas netaps sėkmingų ilgalaikių uh, E, humanitarnės krizės sprendimų. Tiek aš tikrai norėjau pridurti. Ačiū. Thanks, and, uh, Mrs. Wimberg. Dėkoju, ponia Jumberg. Eh, tack för ordet och jag ber också om ursäkt att jag var lite sen. Dėkoju, kad sutikite man žodį. Aš atsiprašau, kad aš vėlgi šiek tiek vėluoju, nes šiandien pas mus lankėsi ministras iš Švedijos, tai ministras iš Švedijos turėjo susitikti su ja. Turiu klausimus dėl 17 darbo tvarkės punktą, bet kaip suprantu, mes jį jau baigėm. Taigi, reikia, dabar kalbam apie 18 darbo tvarkės punktą. Na, kas man, dėl ko man kila klausimų, tai ta, ta, ta baisi padėtis dėl e, pabėgėlių, su kuriais mes jau nebesusidarojame. Ir noriu pasakyti, kad nėra daugiau būdų, kaip tai kontroliuoti. Ir mm, Graikijoje, Ispanijoje nedarbas yra 50 procentų. Tai ar galima lengventi e, situaciją tiems žmonėms, kurie nori patekti į Europą ir mm, užimti darbo vietas? Tai manau, nemanau, kad turėtume tai daryti. Tai reikėtų pažiūrėti, kokia yra silpna sienų apsauga Tai e, ar komisija taip pat pagalvojo, ką reikėtų daryti, kai žmonės atvyksta ir jie mėnesius turi laukti Europoje, kaip mes galime užtikrinti, kad jie nepasiliks ilgiau, negu leidžia viza? Ar yra kažkokios garantijos, kontrolės garantijos? Man kilo tokie klausimai. Ir darbo rinkoje padėtis pablogės pažiūrėkime, kokia yra ta juodoji ekonomika. Manau, kad yra kvailas pasiūlymas. O dabar pirmininkaujantis Luxemburgas, prašome žodis jums. Euh, Madame le Président. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, e, ponės Traponai, e, kelionių viza e, ir, ir politinių, politinių diskusijų taryboje tema spalio mėnesį ir tai mes pranešimus apie e, darbo, apie darbo įgų. O dabar komisija. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju e, pranešėjų, visiems, kurie pasisakė dėl turistinių vizų. Komisija pritarė e, tam, kad kaip pranešėjas sako, reikėtų išspręsti sunkumus, kurių, kai kai kurie turistai turi teisėtą tai interesą keliauti Šengeno zonoje ir reikia palengvinti jų padėtį. Taigi e, mes stengsime sveikti šitą teisinę spragą ir mes stengsime generuoti augimą ir pateiksime skaičių poveikiai vertinime, kuris yra pateikiamas kartu su pasiūlymu Taigi reikia būti protingiams ir reikėtų atsižvelgti tai, kad tie, kurie gauna vizą, jie pasilik Šengeno zonoje bent 90 dienų, 91 dieną, taigi tikrai yra uh, ūkio augimas, nes asmenys turės kažkur pasilikti, jiems reikės būstas, būstas reikalingas ir mes dar neturime metodologijos, kaip apskaičiuoti, parengti šitos skaičius na, yra vienas kom, tas komponentas, bet yra ir griežtos sąlygos ir kriterijai, kuriuos reikia e, įvykdyti. E, reikėtų, kad užtikrinti lėšas pragyvenimui ir mažinti nere, ne, nelegalus, nelegalius migracijos, taip pat ir saugumo patikra, kreipintis dėl Čengino vizos. E, tai, tai tie, tos pačios sąlygos yra taikomas ir turistiniai vizai. Tai tikrai subalansuotas pasiūlymas ir nelegalios migracijos klausimai yra taip pat e, aptarti ir, aps, ir jos atkaiptas dėmesys. Kai dėl taikymos srities, kai kurie kalbėjusiai pasisakė, komisija mano, kad taikymos sritis, kurią pateikė siūlų pranešėjas, tai yra per daug siaura ir apsiribojame tik tai profesiniais tikslais, labai griežtomis sąlygomis ir kartais tų reikalavimų net neįmanoma įvykdyti. Pavyzdžiui, sportininkų atveju arba e, kai kuriems menininkams. Taigi, siūlomi pakeitimo pasiūlymai neatsižvelgia kitus asmenys, kurie galėtų turėti teisėtą interesą pasilikti daugiau negu 90 dienų Šengeno zonoje E, pavyzdžiui, individualus keliautojai, turistai, pen, pensininkai, jie jau buvo paminėti, kai kurie iš jų, pavyzdžiui, tie, kuriems netaikomi vizų žymo reikalavimai, tai e, sukelia mažiausią riziką saugumui, kaip yra numatyta projekte. Vėlgi kalbam apie dvišalius susitarimus, kurias minėjo ir pranešėjas, ir Komisija teigia, kad tai yra nesuderinama su bendrausios vizų politikos reglamentos nuostatomis, tai yra sukeliamas teisinis netikrumas tai ir sukeliamos praktinės problemas keliautojams ir pasienio apsaugai, pavyzdžiui, dėl buvimo trukmės šengmeno zonoje, tai turi būti skaidru. Ir noriu paaiškinti, kad komisija nesiūlo panaikinti šitos dišalius susitarimus, jie toliau galios, nes galbūt jie apima kitus klausimus, bet reikia juos suderinti su e, Šengeno aki e, taisyklėmis dėl gal, termino, kiek galima praleisti Šengeno zonoje, e, tai yra 90 dienų, kaip yra dabar. Tai yra bendros taisyklės visų trečiųjų šalių piliečiams yra e, atitinkamas perinamojo laikotarpio taisyklės, tai manau, kad neturėtų kilti problemą. Tai yra tinkama teisinė priemonė išspręsti būsimams kylančioms problemams. Toliau dėl e, papildomų dokumentų, tai komisija siūlo, kokius papildomus e, dokumentus turi patikti prašytojas, pavyzdžiui, lėšas pragyvenimui, turi būti įrodyta visam laikotarpiui kiek planuojama pasilikti, tai manome, kad papildomi e, dokumentai yra pertekliniai. Kai dėl konsultacijų, e, dėl susijusių valstybių narių, tai čia yra įdomus pasiūlymas. Komisija iš principo neprieštarauja tokiams konsultacijoms ir tai turi būti per atitinkamą protingą laikotarpį, po 30 dienų mūsų nuomonė yra per ilgai. Reikia pasakyti, kad išankstinių konsultacijų nuostatos ir toliau bus taikomas. Ir naujas pasiūlymas dėl organizatoriaus apibriešties, o tai nebus taikoma kai kuriems prašytojų kategorijoms, kom, pavyzdžiui, individualiems keliautojams. Ir tą patį galim pasakyti dėl kompetitingų valstybių narių. Tai yra įdomus pasiūlymas ir manau, kad tai yra klausimas, kurį iškėlė ir kiti girdžiami parlamento nariai. Tai komisija nori tai išanalizuoti ir turėtų būti čia surastas tinkamas kompromisas, kokia valstybė narė turi prievalę svarstyti prašymą. Ir vėlgi dėl kitų klausimų irgi galima sustarti ir dėl nuostatų, kurias siūlo pranešėjas, kad neturėtų būti įmanoma e, derinti turistinės vizos su kitomis, kitų tipų vizomis arba lydimo gyventi šalyje. Tai vėlgi čia reikėtų patikslinti, nes e, nėra tokių e, baigtinių sprendimų. Tai vėlgi dėkoju, tokios trumpas pastabas ir dėkoju pranešėjai už jo darbą ir pasiūlymą. Dėkoju, norėčiau suteikti žodį e, ponui pranešėjai, kuris galėtų bendrinti išsakytus pasiūlymus. Oui, merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems e, už pastabas, už komentarus, už klausimus, kurie naudingai papildo šitas diskusijas dėl kelionių vizų. Aš norėčiau pabandyti atsakyti, gal neatsakysiu kiekvieną klausimą detaliai, bet e, noriu galbūt atsakyti ne per šias diskusijas, bet kitame formate ir be to bus ir pranešėjų e, posėdžiai, bet norėčiau pateikti atsakymus į porą trejata temų, kurias iškėlė ponas Papės Agujar, tai yra kas e, svarbiausia. Pirmiausia, kas yra turistas, apibrieštis. Valstybės narės nuolat e, išsako savo strūpinimą, kad bus piknaidžiaujama, kad bus e, nesažininkai naudojamasi, kad bus e, nesaugumo rizika ir nelegali migracija. Tai iš tikrųjų yra labai sunku nustatyti tą sąrašą, dokumentų sąrašą, pagrindimo dokumentų sąrašą, kurie padėtų sumažinti daugelio valstybių narių baimę, tai yra baimė, kurią aš visiškai suprantu. Tai tiesa, kad aš norėčiau pasirinkti atsargumą, ir išlaikyti tas teri... kategorijas, kurios yra nustatytos ir kaip Žeras Deprė minėjo, kad mes jas esame įvertinę ir Pavyzdžiui, jeigu yra per du metus, tai yra aišku, kad asmo sąžininkai naudojami tai steiklėmis. Taip pat Lopes Agiliar iškėlė klausimą dėl, dėl, dėl tyriejų, dėl studentų. Na, čia galima atsakyti tą klausimą, kuris yra pagrindų, pagrindinis klausimas, ką jie nori daryti, ką jie siekia daryti. Ar, jie no, ar norime sukurti vizą, kuri konkuruos su kit, tais vizų tipais ir kuri e, sukels neišvengiamai samišį konsolidinėse tarnybose, ar norim sukurti vizą, kuri funkcionuos ir palengvins judėjimą kai kurioms kategorijoms, kurios yra identifikuotas. Mano nuomonė būtų gerai, kad būtų nustatytos aiškios kategorijos ir kad tai e, padėtų e, atstum, kategorijų atstovams e, judėti Europą e, šiandieną zonoje. Toliau, kolega Žerar Deprė iškėlė visą įdę temų, tai studentai, visas galiojimo trukmė, toliau kokia valstybė narė atsakinga už paraiškos svarstymą, aš džiaugiuosi, kad jis e, pritarė mano nuomoniai, kai dėl dvišalių susitarimų. Manau, kad komisija turėtų diskutuoti su valstybėmis narėmis kit, tame forme, o ne, ne, ne čia. Kaip sakiau, kad žanai, depri mes nežinome, kiek sustarimo egzistuoja, kiek yra susijusių šalių ir nežinome, kas yra, koks yra šitų sustarimų turinys ir kokios bus mm, pasiekmes, jeigu mes taikysime šitos sustarimus ir koks tai bus poveikis reglamentui. Aš jam tai aš aiškinau. Toliau pono e, Rutų Tomašik iškėlė saugumo nuogastavimus, aš vėlgi šitiems nuogastavimams visiškai pritariu ir e, ponė Valero iškėlė kitokią logiką, ji yra visiškai teisi. Tai mes laikomės skirtingų požiūrių ir na labai greitai apibendrinant uh, kai kurias pastabas, e, išklausius kai kurių kalbėtojų, bet aš esu pasirengęs e, pateikti kolegoms išsamesnius ir gilesnius atsakymus, jeigu jie to pagydautų. Ačiū. Norėčiau priminti kolegoms, kad e, pasitimo pasiūlymus galime pateikti iki e, rugsėjo 25 dienos vidurtinio, kaip ir vizų kodekso pakeitimų pasiūlymai. Na, mes šiek tiek e, užskubėjome, bet manau, kad galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai e, Julisa, direktorius Krumgarkovo pranešimas. Aš norėčiau pakviesti poną Krumgarkov e, prie mikrofono ir siūlau dabar išklausyti jo prezentaciją. Okay. Okay. Then, dear colleagues. As... Gerai, gerbiami kolegos e, ir pažangiai valdomų sienų projektas, jis buvo sustabdytas ir buvo pasiūlyta atlikti techninę analizę ir, e, ir ESDs vykdo praktinius patikrinimus, praktinius testus ir jie dabar vyksta ir mūsų pranešėjai turėjo galimybę stankyti Suomijoje. E, Liepos mėnesį mes gavome tarpinę ataskaitą dėl šitų tekstų ir būtent mm, šią ataskaitą, ponas Karkov, Julys vadovas mums ir pristatys. Aš norėčiau sudikti žodį ponui Garkov, o paskui sudikti žodį pranešėjams ir kitiems parlamento nariams. Taigi, ponė Garkov, prašom žodis jums. Chair, and uh, good afternoon, ladies and Ačiū pirmininkė, labadiena ponios ir ponai. Kaip visada, man didelis malonumas lankyti šiandieną Libijos komitete ir suteikti jums informacijos apie tai, kokia pažanga yra padaryta, kalbant apie šitą svarbę iniciatyvą, būtent išmanių sienų sistemą. Jeigu neklystu, yra parengtos skaidrės, galbūt galėčiau jas parodyti. Taip, be abejo, tuoj. Na štai. Dėkui. Prieš suteikdamas Jums naujausią informaciją, kalbant apie pažangiai valdomų sienų paketą. Noriu tiesiog priminti e, kontekstą, ką reiškia pažangiai valdomų sienų sistema ir koks buvo tas bandomasis projektas. Dar kitas skaidrė, jeigu galima. Dėkui. Čia matote trumpai, kaip atrodo ES išorės sienos šiandieną. Ir galiu priminti, kad sausumos sienos sudaro daugiau negu 7 tūkstančius kilometrų, o jūrų siena sudaro daugiau negu 42 tūkstančius kilometrų. Ir juose yra daugiau negu 1800 sienos kirtimo punktų. Ir maždaug 700 milijonų žmonių pereina kertas sienas kiekvienais metais. Ir iš tų 700 milijonų maždaug 70 procentų, 30 procentų yra trečių šalių piliečiai ir iki 2030 metų skaičiai ko gero bus dar didesni. Todėl prie išorės sienų gali dvi galimybės būti. E, ieškoti išmanesnio būdo, kaip padidinti, išnaudoti modernes technologijas, kad sienų kirtimo procesas būtų spartesnis arba tiesiog įdarbinti daugiau pasienio pareigūnų. Ir pažangiai valdomos sienos turėtų atnešti teigiamų padarinių, ypatingai trijose sritise. Pirma, jos pagerintų keliautojų pat, patirimus, tiesiog keliavimas ir sienos skirtimas būtų spartesnis. Taigi, teigiamas, teigiamai rezultatai būtų trijose sritise, būtent, kad lengviau būtų keliauti keliautojams, taip pat pasienio kontrolė būtų efektyvesnė ir taip pat galiausiai spėjama, kad sulauksime teigiamo poveikio vidaus saugumui, jeigu bus įgyvenintos pažangiai valdomos sienos. Tai taip trumpai toks kontekstas, kasgi tos pažangiai valdomos sienos. Ir dar priminsiu trumpai, ką apima bandomasis projektas, pilotinis projektas ir po to pristatysiu jums padarytą pažangą. Taigi pilotinis projektas trumpai. Visų pirma, tas plo, pili, e, pilotinis projektas yra labai pilotus, jis nelabai ilgos trukmės, bet ta iniciatyva apima visą Europos Sąjungą, kadangi joje dalyvauja 11 valstybių narių ir taip pat jį eina 17 sienos kirtimo punktų. Viskas labai paprasta. Projekto metu yra bandoma įvertinti įvairias technologijas, įvairius scenarius, kertant sausumos sieną, oro sieną ir jūrų sieną. Tokiu būdu stengiamas, bus, bus stengiamasi parengti rekomendacijas, kaip būtų galima geriau išnaudoti turimas technologijas, kad pasiektume visų pažangiai valdomų sienų iniciatyvos tikslų. Žiūrint į laiką, tai parengiamasis etapas prasidėjo 2014 m. rugsėjo mėnesį, šių metų vasarį pasirengimas buvo baigtas, dabar vyksta įgyvendinimo procesas prasidėjęs kovo mėnesį. Jau beveik baigėme įgyvendinimo etapą ir spalio lapkričio mėnesiais agentūra rengs galutinę ataskaitą ir ją pateiks Europos komisijai pagal delegavimo susitarimą, kuris buvo pasirašytas tarp EULISOS ir Europos komisijos. Ką apima pilotinis projektas? Jis apima 13 labai e, išsamių ir plačių bandomų atvejų, taip pat 109 e, specifiniai klausimai, Jie buvo parengti 2014 metais ir taip pat yra dar dešimt papildomų dokumentų vertinimų, kurie jų yra manoma, kad yra svarbus pažangiai valdomų sienų iniciatyvai, bet tam nereikalingos praktinės patikros. Pavyzdžiui, tai yra tokių atvejų analizė, kaip, pavyzdžiui, ką turės daryti pasienio pareigūnai, jeigu nesuveiks pažangiai valdomų sienų technologija. Taigi visi šie elementai dabar yra analizuojami ir įvairiausių tyrimų ir analizės rezultatai bus įtraukti į galutinę ataskaitą. Taip pat turėčiau pabrėžti, kad be pilotinio projekto techninių aspektų mūsų agentūra bendradarbiauja ir su pagrindinių teisų agentūra ir norime pažiūrėti, ar tos naujos technologijos nepažeis pagrindinius žmogaus teisų. O dabar turbūt įdomiausia dalis, bent jau man ji yra įdomiausia, nes aš pats kiekvieną dieną dalyvauju pilotinio projekto įgyvendinime. Taigi, kaip sakiau, dabar vyksta projekto įgyvendinimo etapas, viskas vyksta pagal planą ir šis etapas turėtų baigtis rugsėjo pabaigoje. Visų pirma, turėčiau pabrėžti, kad pilotinio projekto gyvenimas vyksta pagal tvarkaraštį. Be abejo, atsirado šiek tiek techninių sunkumų, yra įvairių iššūkių, kuriuos reikia įveikti, bet bendrai paėmus ir agentūra, ir valstybės narės, dirbdamos iš vien, juda kaip suplanuota. Ir tikimės, kad įgyvendinimo etapas baigsis laiku. O po to galutinė ataskaita taip pat bus parengta laiku. Tarpinė ataskaita buvo taip pat parengta pagal tvarkaraštį, kaip ir buvo suplanuota. Ir toje tarpinėje ataskaitoje jau yra gana įdomių rezultatų apie tai, kokį poveikį daro technologijos, kurios yra išbandomos pilotinio projekto metu. Taigi, kaip sakiau, darbas vyksta pagal planą ir planuojama, kad jis bus baigtas taip pat, kaip suplanuota. Toliau, skirtingose vietose, kokios, kokia yra situacija. Kaip sakiau, 11 valstybių dalyvauja bandomame projekte, 17 sienos skirtimo punktų, kaip matote skaidrėje, kalbant apie testus ir patikras prie oro sienų, tai laika visi testai daugiausia baigti, dar tik tai Frankfurto ir Šarlio de Golio oro uoste. Paryžiuje yra likę šiek tiek darbų, bet tikiamasi, kad iki mėnesio pabaigos jie bus baigti. Kalbant apie sausumos e, sienas, tai keliose sienos kirtimo punktuose darbai dar tebe vyksta, bet e, dauguma darbų jau yra atlikta ir dauguma duomenų, kurios buvo norima surinkti, buvo surinkta. Ta pati galiu pasakyti ir apie jūrų sienas, išskyrus keletą atvejų, e, kur technologijos turi būti naudojamos e, judančiuose traukiniuose arba keleiviams vykstantiems automobiliais. Bet e, šiaip projektas vyksta kaip suplanuota. Čia kaip matote, kokia yra padėtis, kalbant apie patikras ar testus. Kaip sakiau, jų yra 13 rūšių. Ir čia informacija buvo surinkta rūpiučio pabaigoje, dabar jau yra rugsėjais, tai skaičiai turbūt yra šiek tiek didesni ir bendras įgyvendinimo procentas turbūt didesnis yra negu 76 procentai, kaip čia parodyta. Bet vėlgi viskas vyksta kaip suplanuota. Rezultatai kol kas yra preliminarūs, bet jie jau parodo keletą įdomių dalykų. Taigi, tarpinėje ataskaitoje, kaip sakiau, jau yra nurodoma rezultatų, kurie leidžia spėti apie galimą technologijų poveikį kertant sienas ir jų poveikį procedūrų spartumui. Turiu visų pirma pasakyti, kad naujos technologijos buvo sutiktos labai palankiai tiek keleivių, tiek pasienio pareigūnų, nes remiantis tarpiniais duomenimis, kurie jau yra surinkti, dalyvavusiųjų skaičius, lyginant su, e, kurie yra patenkinti technologijomis, yra apie 90 procentų. Pasienio pareigūnai, kurie dalyvauja projekte įvairiose vietovėse, įvairiose vietose, e, dauguma jų pateikia teigiamus atsiliepimus. Dar vienas svarbus preliminarus rezultatas, kuris bus be abejo paminėtas ir galutinėje ataskaitoje, tai yra biometrinių duomenų tyrimo patikimumas. Ir kalbant apie preliminarius duomenis, tai jie rodo, kad kalbant apie pirštų atspaudų ėmimą, veido atpažinimą arba ir tą ir tą, tai norint paimti tokius duomenis, laiko reikia daugiau. Bet tokiu būdu duomenis, kurie yra surinkami, yra surenkami patikimi ir tai yra daroma saugiai. Taigi tokia patirtis yra vertinama palankiai tiek keliaujančiųjų, tiek pasienio pareigūnų. Na ir kol kas dar laukiame, kol bus surinkta daugiau duomenų, o galtinėje ataskaitoje jais remiantis bus pateikta galtinės rekomendacijos. Taigi mes bandome taip pat ieškoti kokie bus atsakymai į suformuoluotus konkrečius klausimus, bet taip pat yra ieškoma, kur gali kilti kokiu nors problemų įgyvendinant pažangiai valdomų sienų iniciatyvą. Na ir kokios pamokas jau spėjome išmokti, kaip yra pateikiama ir tarpinėje ataskaitoje. Visų pirma, agentūrai yra labai aišku, kad kai kurie konkretus atvejai, konkrečios procedūros, pavyzdžiui, pirštų atspaudų ėmimas judančiame traukinyje arba e, keliaivių važiuojančių automobiliu, rainelės nuskaitimas. Tai dar yra pakankamai sudėtinga ir reikėtų daugiau technologijos pažangos. Visą tai bus paminėta ar galtinėje ataskaitoje, bet jau dabar aišku, kad tokia bus išvada. kad reikia ieškoti technologinių sprendimų, kurie padėtų tokius duomenys rinkti veiksmingai tiek dabar, tiek ateityje. Nenoriu leistis per nelyg giliai įvairias techninės smulkmenas, nors tarpinėje ataskaitoje jau pakankamai daug yra pateikiama tų smulkmenų. Aš tiesiog paminėsiu dabar būsimus žingsnius. Kaip sakiau, visų pirma, bandomojo projekto gyventinimo etapas baigsis šio mėnesio 30 dieną. Toliau, kalbant apie dokumentinę analizę, ji turėtų baigtis e, spalio viduryje ir daugeliu atveju pažanga padaryta didžiulė, bet planuojama, kad galtinai dokumento analizė baigsis spalio viduryje ir tada bus jau turimi galutiniai rezultatai. Ir taip pat, ir, o po to jau agentūra pradės renkti galutinę Ataskaita, kuri bus parengta, kaip tikimasi, iki lapkričio, devin, e, lapkričio pabaigos ir tikimės, kad ten bus svarbių, naudingų išvalgų apie tai, kokie yra šio, šio laikinės technologijos pajėgumai užtikrinti sklandų sienų kirtimą ir pasienio kontrolę. Ir taip pat kad tie, tikimės, kad tie duomenys padės daryti sprendimus ateityje, kalbant apie pažangiai valdomą sienų iniciatyvą. Dėkui. Ačiū už šį pristatymą. Yra du pranešėjai šiuo klausimu, ponas Dės Demera ir ponė Fajon. Pone Fajon, viena iš pranešėjų negalėjo ateiti į posėdį šiandien ir Ja pavados ponė Sipel. Bet pirmas žodis teikiamas ponui Dijas Demera. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas e, komentuoti e, ataskaitą, kurią pristatė ponas Garkovas, e, noriu pareikšti savo ir, ir ponios Fajon nepasitenkinimą konkrečiais komiteto darbo metodais, nes dar kartą noriu pak pakomentuoti tarp institucinį bendradarbiavimą. Dėja, jau nekartą yra taip pasitaikė. Ir turiu omeny parlamento kaip vieno iš įstatymų leidybos institucijų, vienos įstatymų institucijų vaidmuo ir jo prestižas. Birželio pabaigoje mums buvo e, pranešta e, pasienio darbo grupėje, e, E, buvo pristatytas neoficialus dokumentas, taryba jį pristatė. Ten, aptartas, ten aptarta e, sparčiosios juostos e, sistemos įgyvendinimas. Galbūt net atitėti tas sparčiosios juostos sistema pakeis mm, RTPS sistemą, kurio kurio pranešėja yra ponia Fajon. Ne, dabar nenoriu gilintis į visas detalės, nes kol kas mums šio neoficialaus dokumento oficialiai niekas neperdavė, bet manau, kad šis dokumentas, turė, šis dokumentas turės labai didelės įtakos ir poveikio mūsų svarstamiems dokumentams. Todėl kaip vienas iš pranešimo rengėjų reikalauju, kad su mumis būtum elgiamasi vienodai, lygiaverčiai. Ir tik tai dirbdami, tik tai dirbdami turime galimybę padaryti pažangos rengiant išmaniųjų sienų pasiūlymų paketą, kuris yra tikrai labai sudėtingas. Dabar noriu perėti prie ką tik išgirso pristatymo e, komenta, pakomentavimo. Pone Karkovai, norim padėkoti už jį ir pasakyti, kad EULISA e e projekto darbas mūsų komiteto nuomonė yra e, labai svarbus ir, ir, ir labai geras. Norėtume daugiau informacijos apie tai. Busimuose Libe komiteto posėdžiuose kalbėsime apie Suomiją, apsilankimą Suomijoje birželio mėnesį, kurdamiems sienų pasienio projektu. Manau, kad tas projektas buvo ypač naudingas ir noriu padėkoti agentūrams Suomijoje bei sekretariato darbuotojams už visą darbą. Komentuodamas mums pristatytą informaciją, norėčiau kol kas e, komentuoti atsarginės, bevelių palaukti galutinių rezultatų. Manau, kad einame tinkamą kryptimį ir manau, kad tikrai galime teikti, jog išmaniųjų sienų sistema e, techninių požiūrių yra įmanoma ir pageidautina. Pranešimas yra šimto puslapių, ten nagrinėjamos e, e, pirštų atspaudų ėmimo sistemos, taip pat rainelės, nuskaitimo sistemos, e, taip pat greitintuvai, įvairios paslaugų paslaugų teikimo, paslaugų teikimo langelį ir kaip tai galėtų atitikti visą sistemą. Aš manau, kad reiktų palaukti galutinių išvadų, nes mums buvo pasakyta, kad išvados bus paskelbtos ir parengtos lapkričio mėnesį ir tuomet tiksliai žinosime, kiek laiko užtrunka surinkti duomenis ir kaip tai veikia uh, keleiviams. Tačiau peržiūrėjus tą, e, tas išvadas, da, darau išvadą, kad, kad naudotojai yra labai patenkinti, o iš apsilankimo Helsinkije turiu pasakyti, kad pasieniečiai irgi labai džiaugiasi ta taikoma sistema ir įranga, nes tai padeda paspartinti visą procesą ir palengvina keleivių situaciją jiems kertant sieną. E, juk proceso paspartinimas ir yra mūsų pagrindinis tikslas ir todėl studijoje turėtume daugiausia dėmesio skirti tam, kaip greičiausiai pasiekti mūsų tikslo. Taip pat turėtume išanalizuoti, kaip šis tikslas galėtų būti susijęs su kitais susijusiais tikslais, pavyzdžiui, kad saugumo pajėgos turėtų galimybę susipažinti su surinktais duomenimis. Turime skirti taip pat dėmesį į greitį, spartą, taip pat duomenų rinkimo spartą. Ir, ir taip pat aktualu yra duomenų kokybė ir galiojančių, savykumas su galiojančiomis sistemomis. Pone Garkovai, turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti. Turiu keletą jų, užduosiu juos greitai. Ir būčiau dėkingas, jeigu jūs atsakytumėte. Visų pirma, kokios pagrindinės priežastys paaiškina, kodėl kai kurie uh, testai buvo nesėkmingi. Žinau kai kurias priežasis, bet galbūt galėtumėte e, jas pristatyti, kad ir kolegos e, išgirstų apie tai. Toliau. Kodėl e, nepavyko pasivaus autentikavimo sistema toliau, biometrinė, biometrinė duomenų sistema. Aš norėčiau paklausti, ar vertinant pirmus rezultatus darote išvadą, kad galima naudoti pirštų atspaudus, veido atpažinimo sistemas bei rainelės nuskaitimo technologiją. Kokios yra pirmosios išvados? Ir galiausiai pas, e, galutinė eksperimentinių projektų versija. Aš, ar jūs pristatysite galutinę tų, e, tų, tų, tų projektų versiją lakrūčio mėnesį? nes tai bus labai svarbu, tai apspręs, ar mes vėluosime, e, priiminėdami šį teisės aktą ar ne, bet bet kokiu atveju tikrai norėčiau Jūs pasveikinti. Dabar žodis poniai Sipil, kuri šiandien pavaduoja ponę Fajon. Ačiū. Deja, mūsų pranešėja negalėjo ateiti į posėdį, todėl sutelksiu dėmesį į šiandien minėtus aspektus pranešimas yra e, iš ankstinis ir kol kas negalima daryti jokių išvadų ir patikta informacija yra tik tai dalis planuojamų rezultatų. Preliminarios išvados neaptarė visų e, galimų alternatyvų, taip pat nėra informacijos apie e, e, duomenų apie išbandytas technologijas. Poniai Fajon ypač rūpi sužinoti apie konkrečią bandymuose dalyvavusių keleivių patirtį. Skirtingos techninės galimybės reiškia, kad galima tikėti skirtingos preliminarios baigties. Taip pat ABC vartų. E, bandymuose Lisabonoje nebuvo e, tenkinti kai kurie pamatiniai kriterijai. Buvo e, konstatuotos kai, kurios, kai kurie apribojimai, panaudojant vartų sistemą, tačiau reikia nepamiršti ir saugumo, e, lengvumo varto, leng, vartotojų aspektus ir, kit, ir kitus aspektus minimus tarpinėje ataskaitoje. Pone Fajon tikisi toliau užbaigsiu šį darbą dirbdama su EU e Liza projekto atstovais ir komisija. Noriu užduoti štai kokį klausimą. Eksperimentinis projektas jau beveik parengtas. Ko, taigi, kodėl šiandien ne, neišgirdome jokių konkrečių rekomendacijų tą temą ir taip pat norėčiau sužinoti, kokia suma buvo išteikta šiam projektui, eksperimentiniam projektui. Taip, Dabar ponė Varšiot prašė, paprašė žodžio, prašom. Oui, merci. Dėkoju. Visų pirma, aš sutinku su tuo, ką sakė ponas Diesmera, kai dėl e, parlamento teisų mes jau tikrai daug, sakykime, kentėjom dėl šito teksto. Tuomet, kai buvo diskutuojamas pilotinio projekto, vadomai projekto klausimas ir na, stebina tai, kad yra dar kiti kontrprojektai, apie kurias parlamentas nežino. Laimiai, kad mūsų pranešėjai turi galimybę gauti informaciją netiesiogiai, na tai nėra labai normalu, bet manau, kad laikas, kad komisija įsikištų ir Mm, taikytų Lisabono sutartį, kur kalbam apie tai, kad reikia gerbti parlamento teisės ir kad Lisabono sutartis būtų taikoma grįžčiau. Na, bet e, aišku, mes pripažįstame mm, e, jų lystą darbą, aš vis dėlto skeptiškai žiūriu į šito ataskaitą dėl bandomojo projekto, nes aš manau, kad nors ir, mm, ir buvo vykdamas mm, projektas 11 šalių ir 10 vietų, na, bet manau, kad mm, mastas šito projekto yra nepakankamas. Ir reikia kad mes kalbėtume apie techninius klausimus ir kad tai, yra, kad tai būtų tik techninė problema. Na, aš patenkinta išgirdusi, kad, e, jeigu aš teisingai supratau, jūs e, taikote skaitelės, rainelės nuskaitimo e, būdą ir manau, kad tai yra gerai, nes, bet aš nemanau, kad sistema yra veiksminga, nes kai mes pamatysim techninę ataskaitą, tada e, bus aišku ir aš pritariu tam, ką kalba ir asmens domenų apsaugos e, pareigūnas, tai tikrai yra e, brangus projektas ir yra kišamas į piliečių teisės. Tai, man atrodo, nelogiška, bet aš manau, kad yra kai kurių prieštaravimų. Dabar yra laikotarpis, kur kalbam apie biudžeto apkarpimą, daupimą ir labai keista, nors e, dabar projektas vykdomas ir išleidžiam daug lėšų, o nematyti to projekto veiksmingumo. Ir čia manau, kad kalbam apie milijardus eurų, man tokie skaičiai sukasi galvoju, taigi 3 milijardai eurų, tai, na, reikėtų galbūt vykdyti gelbėjimą jūroje. Tai, na, ir aš norėčiau žinoti, koks yra naujojo projekto poveikis, e, palyginus su bandomoju, bandomoju projektu ir kiek yra jo tikslai pakeisti ir ar jūsų požiūris yra integruotas, įtrauktas tos e, testus, kuriuos jūs vykdote. Taigi norėtume, kad parlamentas būtų geriau informuotas apie tas klausimus. Ir e, ponė Vikslo. Prašom žodis jums. Ačiū, ačiū už prezentaciją. Tai yra klausimas, kurį mes jau atidžiai sekame ilgą laiką ir aš jokių būdų nekvestionuoju gerų šitą projektą ketinimų, tačiau mums taip pat kelia nerima didžiulės išlaidos ir ar iš tikrųjų tai tikrai tinkamai išleisti pinigai e, šių dienų Europos Sąjungoje. Reikia reikia priminti ir pritarti tam, ką sakė kolega Dies Damera pranešėjas ir na, aš žinau, kokia yra ta nefajon pozicija. Na, tai nėra naudinga nei šešėliams pranešėjams, aišku, ačiū Dievui, kad jie yra, ačiū Dievui, kad ponia Fajon ir panas Dies Damera yra labai gera komanda ir jie atsižvelgia į mūsų šešėlinių pranešėjų nugastavimus. Tačiau tai yra klausimas, kur aš norėčiau, kur aš norėčiau pabrėžti ir pasakyti, kad tai yra blogas pavyzdys tarp institucinio bendradarbiavimo tai yra blogas bendarbiavimas, nes nesidalinama tinkama informacija, informacija nuteka, kai kurie žmonės ją gauna, pasiima, tai vėlgi įsuka tą nepasitikėjimo ratą, tą užburtą nepasitikėjimo ratą tarp institucijų, reikėčiau kažką daryti. Norėčiau vėlgi pasakyti, kad nemanau, kad kas nors šitoj salėje norėtų abejoti gero, gerais skaitinimais, bet pamokos, kuria, kur, kurias jūs turite išmokti ir ką komisija turi išmokti, yra tai, kad mes jau nebegalim, mums reikia informacijoms informacijos. Informacija turi būti teikiama Europos parlamentui, ypač šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams, skaidriai, atvirai. O ne, mes negalim pasikliauti informaciją, kuri nutekėjo arba buvo perduota atsitiktinai. Tai nepriimtina. Mums kelia susirūpinimą, kaip jūs suprantate, yra daug klausimų, kurias norėčiau iškelti, tačiau kol kas aš tikrai e, džiugiuosi jūsų gerais ketinimais, bet prašau, išgirskit, ką norim aiškiai pasakyti jums. E, šiame komitete šiandien. Taigi dabar laikas atsakymams, ponė Garkov. Um, dėkuoju pirmininkė, aš suprantu, kad jūs domitės e, jų lyzų darbu. Aš pabandysiu atsakyti klausimus taip, kaip jie buvo užduoti. Pirmiausia, ponė Damera, dėkuoju kad jūs e, pripažįstate mūsų, mūsų vertinate mūsų darbą, ir užtikrinu, kad mes vis darom viską, ką galime, kad pateiktume kuo išsamesnius ir tikslesnius atsakymus. Taigi priežastis, dėl kurių kai kurie testai nepavyko aš negaliu pasakyti, kad kai kurie mūsų testai ir bandymai gali būti pavadinti nepavykusiais, bet kai kurie tie bandymai buvo labai specifiniai ir e, reikėjo naudoti technologijas netais tikslais, kuriems jos buvo parengtos ir kai kuriais konkrečiais atvejais, nors aš kaip minėjau, tai yra labai aukštas lygis ir naujos technologijos yra tinkamai pritaikytos, pritaikytos, bet ne visuomet mes galėjome kol kas, e, štai pabrėžiu, kad mes ir kalbam apie tarpinę tą skaitą, mes ne visuomet galėjome surinkti visą reikalingą informaciją, visus reikalingus tos duomenis. Tai galbūt šiame tarpinėme pranešime atrodo, kad kai kurie testai nesėkmingai įgyvendinti, bet taip nėra. Aš parenk, siūlyčiau mm, parengti mm, išvadas tada, kai bus jau visiškai užbaigti tie mm, bandymai ir kada bus galima padaryti tikrai patikimas išvadas, ar vienas ar kitas testas pavyko ar nepavyko. Taip pat noriu paminėti tą faktą, kad daugeliu atveju agentūra glaušiai bendradarbiavo su pramonės atstovais, tai yra tie, kurie E, rengia biometrinius prietaisus ir, kaip minėjau, prezentacijoje ne visuomet turima technologija tiko siekti tikslų, tai gali pasirodyti, kad rezultatai nėra įtikinantis, bet vėlgi, kaip sakiau, tai yra tarpiniai e, tarpinė ataskaita. Ir kai tik tai turėsim galutinę ataskaitą, tai tuomet bus aišku, aiškios išvados ir rekomendacijos, ar vienas ar kitas požiūris arba technologijų dalis yra tinkamos. Jeigu kai kurie testai bus nesėkmingi, mes atpažinsime. Kokia yra geriausia kombinacija biometrinių rodiklių? Yra preliminarus pranešimas, preliminarė ataskaita, kai kurie testai rodo, kad kai, kurio, kai kurios kombinacijos dirb, veikia geriau, galbūt ne geriau, bet yra greitesnės ir palengvina procesą. Vėlgi, kai tik turėsim galutinį um, ataskaitą, tai tuomet galėsim tiesiog atlikti pasirinkimus remiantis ataskaitą, ką turi pasiekti pažangiai valdomos sienos ir tuomet e, išsiaiškinsim, kokia kombinacija yra geresnė negu kita. Bet sakau, šiandien dar per anksti daryti išvadas, e, koks turėtų būti geriausias identifikatorius. Ir vėlgi e, mes dirbame, tikrai dirbame rimtai, kad pateiktume baigiamąjį pranešimą, baigiamą ataskaitą laiku ir tikimės, kad užbaigsim ją laiku, tai yra lapkričio mėnesį. Dokumentas bus prieinamas ir mm, mes remsimės patirtimi, kurią įgyjome iš to projekto įgyvendinimo laikotarpiu, nes patirtis yra unikali. Dėl panafajonė, aš suprantu jūsų nugastavimus ir ypač tuos, kurie yra susiję su investicijomis, ar jie tikrai buvo reikalinga. Ir vėlgi aš esu įsitikinęs, kad galutinė ataskaita pateiks aiškiai gairis ir atsakymus apie technologijos ir apie bandymus, kad e, tikrai bus, būtų užtikrinta geresnė patirtis keliautojams ir kad būtų tinkamesnis sienų valdymo procesas. Dėl biudžeto, visas biudžetas skirtas, kaip sutarta, tarp kom, ir komisijos ir, ir, ir mūsų, tai yra 3,5 milijonai eurų. Tai turiu pasakyti, kad ne visa suma buvo išnaudota, nes agentūra norėjo, kaip įmanoma, optimizuoti išlaidas ypač mm, dėl to, kad kaip mes tik taip pradėjome diskusiją su Europos komisija ir valstybėmis narėmis, buvo aišku, kad tai, ką tas projektas turėtų padaryti ir ką įtraukti, tai yra daugiau negu ką, tai, ką mes galim padaryti su turimais skirtais pinigais ir, ir laiku. Ir išlaidos yra, kaip sakiau, aš neturiu tikslių skaičių, bet konkrečios išlaidos yra maždaug 2,3 e, milijonų eurų. Tai yra ir agentūros, ir E, ir valstybinio išlaidos, o įgyvendinus projektą mes pateiksim konkretesnės išlaidos sumas apie e, projekto kaštus. Kai dėl klausimo, ar nu, naujas pasiūlymas, kurį pateikė komisija dėl e, greitai judančios juostos, ar tai bus atraukta į projektą, atsakymas ne, dėl labai paprastos priežasties, kai e, buvo kalbam apie šitą projektą, jo, jo mastą, tai nebuvo šitas, jos tas pasiūlymas nebuvo patiktas. Ir tada buvo e, numatyta, kad po konsultacijų su taryba ir parlamentu bus galima kalbėti. Ir aš manau, šitą klausimą reikėtų svarstyti atskirai, nes kol kas tai nėra bandomojo projekto dalis. Ir galiausiai, ponės Vikstrom pastabas, aš visiškai suprantu jūsų nu, nerimą, bet tuo pačiu metu aš esu įsitikinęs, kad galutinė ataskaita pateiks konkrečius atsakymus, ypač ir dėl veiksmingumo, dėl šito projekto pridėtinės vertės, tai tik tada, kai bus įgyvendinta. Taigi ačiū ir esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus. Na, tuomet mes turėtume palaukti lapkričio pabaigos. Kaip... Norėčiau e, kreiptis į poną Rosenbergį iš Europos komisijos ir e, ką jis galėtų pateikti, pasakyti apie naujus teisėkuros pasiūlymus. Yes, thank you, Madam Chair. Good afternoon. Ačiū. Let me first also. Um... Dėkui, ponė pirmininkė. Visų pirma, Aš taip pat noriu pasidžiaugti, kaip yra gyvendinamas bandomasis projektas, kaip jį gyvendina EULIZA. Viskas daroma labai profesionaliai, labai laiku. Koordinavimas vyksta taip, kaip reikalaujama. Taigi jau dabar yra rezultatų, kurie gali būti naudingi. Ponas Garkovas minėjo tas tarpinės išvadas, kurios jau dabar mums padeda stebėti situaciją. Na, čia Europos parlamente, Europos komisijoje, taryboje ir valstybėse narėse. Jūs taip pat mums suteikite informacijos apie tai, kiek jau yra nuveikta Na, gana senai Europos parlamente kalbėjome apie išmaniai pažangiai valdomas sienas. Birželio 9 dieną Strasbūrė per plenarinę sesiją komisijos atstovas e, kalbėjo apie siūlomų pasiūlymų tikslus ir apie tai, kokius elementus vertins Europos komisija. Ir jis tuomet sakė, kad kad 2016 metų pradžioje bus pristatyti galtiniai rezultatai abiems institucijoms dalyvaujančiams įstatymų priėmimo veikloje. O dabar, kaip žinote, vyksta e, migracijos krizė, pabėgėlių krizė ir reaguodami į ją mes kalbame apie tai, kaip reikėtų valdyti ES išorės sienas ir todėl galtiniai rezultatai šio projekto bus pristatyti šių metų pabaigoje, 2015. Ir jau visai negreit, ne, netrukus tos tarpinės išvados e, pavirs nuolatinėmis, galtinėmis išvadomis ir Europos komisija ten bus paraginama uh, imtis vienu ar kitų veiksmų iki 2015 metų pabaigos. Be abejo, ten bus dalis pasiūlymų dėl pažangiai valdomų sienų. Komisija ketina pateikti pasiūlymų dėl jų ir e, tik tiek, kad reikės įvertinti, kur tos pasiūlymus galima būtų gyveninti praktiškai. Visą tai darysime bendradarbiaudami su ES e, agentūra EULISA. Bet e, pažangiai valdomų sienų pasiūlymo pristatymas turės būti padarytas greičiau, anksčiau negu planuota, kaip sakiau, iki šių metų pabaigos. Tai čia yra toks pasikeitimas lyginant su tuo, kas buvo pasakyta Liepos mėnesį. O kasgi bus pateikiama naujosiuose pasiūlymuose, tai jūs esate matę poveikio vertinimo kelrodį planą, kuris buvo paskelbtas birželio mėnesį jau birželio mėnesį buvo galima jį komentuoti ir matėte, kad pasiūlymai apima penkis didelius klausimus. Pirma, būsimo sistemos struktūra. Antra, biometriniai duomenys, kurie bus naudojami, nes jau šiandien irgi girdėjome šiek tiek apie juos, kad yra galimybė svarstama ar tikrai reikia, yra svarstama, ar tikrai reikia imti pirštų atspaudus nuo visų dešimties pirštų, galbūt nu, mažiau. Trečias klausimas yra dėl sienos skirtimo palengvinimo Ir čia reikia kalbėti apie registruotų keliautojų programą RKP. Taip pat galima kalbėti apie paraiškas pateikiamas internetu. Tai yra taip pat dar viena galimybė. Ir dar yra kita galimybė, kad nebūtų registruotų keliautojų e, programos, bet būtų įrengiami savitarnos kioskai, kur žmonės patys e, visas procedūras praeitų. Taigi tokio yra siūlomi variantai. Ir kai kurie iš jūsų irgi sakėte, kad trečiasis variantas savitarnos kioskų naudojimas turėtų būti aptartas ir čia Europos parlamente. Aš tikrai labai norėčiau, kad tokia diskusija vyktų čia Europos parlamente, pavyzdžiui, per techninę sesiją, kaip darėme praėjusiais metais, tai būtų naudinga. O dar kalbant apie tą trečiąją galimybė, ji nebuvo e, įtraukta į pirmąjį e, poveikio vertinimo kelrodį planą, kuris buvo paskelbtas birželio mėnesį ir todėl mūsų buvo paprašyta plačiau paaiškinti trečiąją pasirinkimo variantą. E, birželio mėnesį mūsų buvo paprašyta paaiškinti trečią variantą ir mes e, pa, parengėme darbinį dokumentą, kuriame tas variantas yra aiškinamas plačiau ir praėjusį ketvirtadienį darbo grupėje taryboje mes tą dokumentą ir aptarėme. Bet tai iš tikrųjų yra darbinis dokumentas, skirtas tiesiog paaiškinti trečią pasirinkimo variantą, nes jis dabar yra pridurtas prie anksčiau pristatyto poveikio vertinimo. Ir mes šių metų pabaigoje, 16 metų pradžioje, kai pateiksim savo bendras išvadas, e, tai bus įtrauktas ir tas trečiasis variantas, savitarnos kioskai. Dar vienas dalykas, ką reikės aptarti poveikio vertinime, tai yra domenų saugojimo laikas. Ir, ket, ir ketvirtas klausimas yra teisės saugos institucijų prieiga prie keliaivių duomenų. Ir birželio mėnesį sakėme, kad šie klausimai bus pagrindinis stuburas poveikio vertinimo. Dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai yra viešųjų konsultacijų uh, pradžia, jos prasidėjo Liepos 29 dieną e, ir vyks iki spalio pabaigos. Visas konsultacijos vyksta mūsų interneto svetainėje ir e, visas valstybės narės raginamos dalyvauti konsultacijose, taip pat ir tre, trečiosios šalis, nes e, mūsų naujasis taisyklės paveiks tačių valstybių vyriausybės ir piliečius. Taigi reikėtų, kad ir trečiosios šalis sudalyvautų Ir taip pat e, mes prašėme e, pasaulios agentūros ir visų, kurie turi prieigą prie nevyriausybinio organizacijų ir kitus interesuotų veikėjų, juos informuoti apie vykstančias konsultacijas. Ir mes be abejo ir čia, šioje grupėje norime tą patį padaryti, pasakyti, kad jeigu tik kas nors esate suinteresuotas sudalyvauti viešosiuose konsultacijose, mielai kviečiame ir taip pat paskleiskite šitą žinę kuo plačiau. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, tai kad vyko keletas tikslinių susitikimų su įvairiausiais, su įvairiausiamis suinteresuotomis e, pusėmis, pavyzdžiui, su oro vežėjais, jūrų vežėjais, pilietinės visuomenės atstovais, vyko susitikimas su teisės saugos e, pareigūnais, taip pat buvo visos dienos susitikimas su pagrindinių teisų agentūro, agentūromis ir nagrinėjome įvairiausius klausimus, kurie eina ir poveikio vertinimo aprepti. Taigi tokios konsultacijos dar tęsis ir mums jos yra labai svarbios, kad galėtume tikrai pilną vaizdą susidaryti nes pasiūlymai, kuriuos mes rengėme, yra gana sudėtingi. Ir kaip ir praeitie, mes be abejo norime skirti laiko visus šios klausimus aptarti ir su jumis, kada tik jums būtų patogu ir kada jūs mus pakviestumėte. Dėkui. Ačiū už paaiškinimą. Pone Dėsdemera, ar norėtumėte dar ką nors pasakyti? trumpai, ponė pirmininkė. Praėjo 70 dienų nuo 26-osios ir šiandien ponas Rosenberg e, pripažino, e, kad yra neoficialus, parengtas neoficialus dokumentas. Noriu pasakyti, kad draugė su ponu Morais ir Tanja e, e parašėme protes, parlamento notą protestuodami prieš šią situaciją. Ir tikrai būtų e, labai naudinga, kad būtume buvę informuoti apie, tos, apie to neoficialaus dokumento egzistavimą, kaip apie vienos iš, iš alternatyvos E, e, egzaminas tai susijęs su, su kai kuriais sistemos darbą greitinančiais aspektais. Bet daug atveju ačiū Jums, ponė pirmininkė, ir ačiū taip pat agentūros atstovui. Pone Sipil. Trumpai. Visiškai pritariu išsakyti minčiai, kad jeigu vienai institucijai suteikiame kokią nors informaciją, mes taip pat turėtumėme tą informaciją gauti. Ir aš žinau, kad pranešėjai susitarė draugę su komiteto pirmininkus nusiųsti laišką ir įtrauksime šį klausimą rytos darbo tvarkę, nes numatytas koordinatorių posėdis. Manau, kad problema neiškus, nes tikrai visi, visos frakcijos sutiks, kad tą laišką kuo greičiau išsiųstume. Ačiū, sako pirmininkė, ačiū už, visiems už darbą. Tuo ir galime šiandienos posėdį baigti šiek tiek anksčiau. Nepamirškite rytoj atsinešti balsavimo korteles. Ačiū visiems už darbą.